Morning, ladies and gentlemen. I like, I want... Labas rytas, ponios ir ponai. Tikrai norėčiau pradėti darbą, bet mes negalime pradėti dirbti tik e, salėje esant, praneš, nesant pranešėjui. Taigi, e, kito klausimo o, e, autoriaus taip pat nėra salėje. So, ah, okay. Yeah. <laughs> Searching. I'm on the floors. No. Welcome, ladies and gentlemen. Einen wunderschönen guten Morgen. Taigi, labas rytas, ponios ir ponai. Šįryt vėl mūsų laukia neįtikėtino dydžio darbų tvarkė, teks aptarti daug be galo svarbių klausimų. Iki dešimtos reikia išnagrinėti du klausimus, nes e, po to prasidės balsavimas. Nedėlzamas norėčiau pasiūlyti pradėti nagrinėti pirmąją bei suteikti žodį poniai pranešėjai poniai Jordan Cizel. Prašau. Um, Herbert. <clears throat> Uh, kot veste, dragi kolegi, je Evropska komisija. Labas rytas, kaip kolegos greičiausia žino, komisija 10 metų lapkritį pateikė pasiūlymą dėl tarybos direktyvos dėl radioaktyvių uh, atliekų valdymo ir panaudoto brandrolinio kūro. Tai yra trečiųjų metų komisijos darbo tiesinys, kuomet komisija pateikė e, brandolinio saugumo ir brandolinio atliekų valdymo dviejų direktyvų paketą. Tai buvo vadinamasis brandolinis paketas. Savo metu jis buvo atmestas. Direktyva dėl brandolinio brandralinės saugos buvo diskutuota parlamente praėjusios kadencijos pabaigoje ir patvirtinta. O dabar mūsų aplankose yra pasiūlymas dėl, dėl, dėl direktyvo dėl panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyvių atliekų tvarkymo. Kodėlgi trečiaisiais metais direktyva buvo atmetis, atmesta? kritikuota, kad neatsižvelgiama į subsidiarumo principą, taip pat ir dėl kitų klausimų nuomonės išsiskyrė. Kai kas mane, kad direktyva nustato bendrą investicijų sistemą, o valstybės narės mane, kad panašių veiksmų finansavimo reikalavimai pernelyg griežti. Taip pat nepalankiai buvo sutikta aplinkybė, kad direktyva nustatė labai aiškius galutinius terminus atliekų laidojimo įrengimų įdėgymui bei pastatymui. 18 metai buvo galutinis terminas ir netgi toliausia pažengusios šalis ir šalis Suomija nes, suvokė, kad nesugebės įgyvendinti reikalavimų. Taip pat inspekcijos kurios turėjo vykdyti komisijos pareigūnai, tam tikras ekspertų komitetas. Jis turėjo būti viršesnis nei nacionalinės tikrinimo institucijos ir valstybės narės tai išvė, suvokė kaip subsidarumo principo pažeidimą. Taigi, paketas savo laiku buvo suteiktas pakankamai skeptiškai, situacija džiaugiuosi, kad dabar pasikeitė, daug buvo diskutuota Ir diskusijos parodė, kad brandolinio kūro ir radioaktyvių atlikų tvarkymo mm, direktyva yra būtina. Tas buvo patvirtinta įvairiose formose ir šiam klausimui nagrinėti suburtoje darbo grupėje. Tiek trumpai apie įžangą dabar dėl darbo metodo. Žinote, kad šis pasiūlymas dėl direktyvos grindžiamas Euroatomo direktyvą, atsiprašau, sutartimi. Taigi mes dirbame pagal konsultacijų procedūrą, esame patariamoji institucija. Nepaisant to, siūlau renkti pranešimą su pakeitimas, tarsi tai būtų teisėkuros dokumentas. Siūlau diskutuoti apie dokumentą kovo 31 dieną vakar šešiliniams pranešėjams pateikiau visą darbų terminų lentelę. Manoma, kad bus balsuojama Liepa per antrąją plenarinę sesiją. Tačiau pirmininkaujantį Vengriją paprašė paankstinti datą, nes Vengrija, kuris šiuo metu pirmininkauja, norėtų baigti direktyvos prieimimo procedūrą dar savo pirmininkavimo metu. Taip pat susisiekiau su šešėliniais pranešėjais ir pirmininku Roju, bei bandome įsiaiškinti, ar įmanoma paankstinti balsavimą į tris komitete gegužės 9 dienai reiktų balsuoti, jeigu norėtumėme birželį balsuoti plenarinėje sesijoje. Jeigu mes to norime, tai reiks surenkti papildomą įtrę e, komiteto posėdį, per kurį bus aptariamas šis klausimas. Tačiau siūlyčiau palaukti prieš apsisprendžiant. Reiktų išsiaiškinti, kokių pozicijų frakcijos laikosi komitete bei kiekgi laiko prireiks sprendimui rasti. Taip pat reikia uh, paskaičiuoti laiko, kurio prireiks konsultacijoms su taryba. Turime bendradarbiauti efektyviai, jeigu pavyks tą padaryti. Akivaizdu, kad bus įmanoma pankstinti balsavimą. Klausimo rengiama nebus, nes jis jau buvo surinktas gruodžio mėnesį. Dabar keletą žodžių apie patį pasiūlymą direktyvą. Trys tikslai yra šioje direktyvoje išreiškiami. Būtent visos valstybės narės e, sukurto atitinkamus teisės aktus reglamentuojančius brandolinio kūro ir radioaktyvių atliekų tvarkymą. Toliau e, visos sąnaudos susijusios su tvarkymu turi būti padengtos e, tos pusės, kuri yra atsakinga už brandolinio kūro naudojimą. Trečia, intervencijos galimybė jei, tam tikrais išskirtiniais atvejais. Taip pat stengiamasi už, užtikrinti sąžininką konkurenciją bendrojoje energetikos rinkoje. Akivaizdu, kad reikia užtikrinti, jog teršėjas turi mokėti bei teršėjas turi e, sutaupyti lėšų e, kūro naudojimo metu, kurios vėliau bus panaudotos uh, atliekų tvarkymu. Taip pat teršėjas turi įtraukti tvarkymo sąnaudas į galutinį produkto kainą. Tai būtent elektros energija, kuri parduodama rinka. Tokiu būdu e, pavyktų užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp įvairių elektros gamintojų bendrojoje rinkoje kitas direktyvos tikslas, tai yra tikslai. Pareigojimas keistis e, svarbę informaciją, komisija gali kontroliuoti procesą bei žiūrėti, kaip yra įdėgamos sistemos, programų įgyvendinimas yra privalomas. Todėl komisija galės nuolat kontroliuoti, kaipgi atskiros valstybės narės įgyvendina direktyvą. Dokumentas apima visą brandolinį kūrą ir radioaktyviasias atlikas, kurios atsirado civilinės pramonės sektorijoje. Mes nesikešame į gynybos sritį, tokiu būdu išvengiam dubliavimuose su kitomis direktyvomis. Pavyzdžiui, direktyva su radioaktyviomis kalnakasybos atliekomis iš tokias atliekas reglamentuoja kitas teisėkūros aktas. Dabar norėčiau pereiti prie konkretesnių dalykų. Direktyva įkūrė kompetitingą tikrinančią instituciją, bet to nustatomos atsakomybės ribos, būtent licenzijos turėtojas yra atsakingas už saugą. Taip pat nustatome reikalavimai mokymams ir švietimui. Yra konkretus straipsnis kuriame reglamentuojamas skaidrumas, direktyva reikalauja iš valstybių narių parengti nacionalinę programą, taip pat nustatoma, kas toje programoje turi būti, be to įdėgimi tam tikri saugikliai, saugumo bei saugos vertinimai, taip pat saugos vertinimo reikalavimas įtiegiamas direktyvoje, be to yra reikalavimas užtikrinti tinkamą finansavimą. Iš pirmo žvilgsnio manyčiau, kad tikrai džiugu, kad direktyvos e, projektas buvo pateiktas. Jis parengtas tikrai gerai, ypač atsižvelgiant į tai, kiek toli galima mes nueiti e, šiuo metu. Bet norėčiau, kad kai kuriais aspektais direktyva būtų griežtesnė. Vienur yra reikalavimai pernelyg lengvi, o kitur, sakyčiau, netgi per griežti, atsižvelgiant į esamą situaciją. Taip pat siūlau į, įvesti keletą papildomų apibrieščių, kurių trūk, trūksta mano nuomonė. Uh, Akivaizdu, kad reiks kalbėtis apie tai, kas yra radioaktyvės atliekos kaip po tokios. Taip pat reikia kalbėti apie proceso grįžtamumą. Direktyva kalba apie pakankamus žmogiškosius išteklius, mokymus, švietimą. Nėra reikalavimų mokslinio tyrimų ir vystimus srityje, bet to direktyva reikalauja užtikrinti pakankamą kvalifikaciją žmonių, kurie tvarkys radioaktyvesias atliekas ir panaudotą brandolinį kūrą. Bet stebėsenos sistema nėra paliečiama. Taip pat kai kurios dalis nėra e, tekste tarpusavyje suderintos, yra tam tikrų disbalanso požymių. Reiks e, keisti kai kuriuos straipsnius. Ir kai kurie straipsniai gal turėtų patekti į brandolinę saugos, o ne į brandolinio kūro atliekų tvarkymo direktyvą. Atsižvelgiant į tai, ką anksčiau parlamentas buvo pasakęs dėl finansinių išteklių ir mūsų priimtus sprendimus, uh, pažymėsiu, kad direktyva yra pernelik silpna, bet būkime realistais, negalime čia pageidavimo sąrašo surašyti, tiesiog reikia suvokti, dėl ko šiuo metu įmanoma susitarti ir kas yra pasiekiama. Kalbant apie skaidrumą. Komisija svarsto, kaipgi įtraukti visuomenę į į šios procesus, bet mūsų nuomenė skaidrumas e, turi siekti daugiau. Taip pat reiktų įtraukti visuomenės bendradarbiavimą ir visuomenės informavimą, kaip to reikalauja Orkuso konvencija, bei reiktų užtikrinti tinkamą sprendimų prieimimą šioje srityje. Čia direktyvos tekstas nėra labai aiškus. Toliau direktyvoje kalbama apie susitarimus tarp valstybių narių. Reikia išsiaiškinti, kasgi nutiks, jeigu valstybės narės sudarys susitarimus su trečiosiomis šalimis. Tokia praktika egzistuoja, ją reikia atsižvelgti, negalima prieš tai užmerkti akių. Siūlomos kai kurios regioninės iniciatyvos, turime pagalvoti apie mm, pagrindą regioninėms iniciatyvoms atsirasti. Turime vengti, kad regioniai sprendimai taptų pretekstu valstybėms narėms, pretekstu atidėlioti priemonių įgyvendinimą. Reiktų pagalvoti apie reikalavimus dėl visiško radioaktyvių atliekų eksporto uždraudimo. Tokių veiksmų ES regime ir ne viskas yra priimtina. Na, kai kas yra mm, priimtina, kaip perdirbimas, e, brandolinių reaktorių tyrimai. Iš kitos pusės turėtumėme pagalvoti apie štai ką, kaipgi užtikrinti e, dalyvaujančių šalių atsakomybę ir brandolinio saugumo reglamentavimo grupės e, atsakomybę. Tiek minčių apie šią direktyvą. Mielai esu pasirengusi bendradarbiauti su kiekvienu iš jūsų. Taip pat atsižvelgsiu į visas jūsų rekomendacijas dėl to, kaip patobulinti pranešimą. Taip pat norėčiau paklausti tarybos atstovų, kaipgi jie regi bendradarbiavimą su parlamentu. Norėčiau pateikinimo, kad nebus mūsų darbas beprasmis, jog taryba atsižvelgs į parlamento nuomonę išreikštą komitete ir per plenarinę sesiją. Ačiū. Dėkoju ir siūlau pradėti diskusijas. Yra keturi norintys pasisakyti kolegos. Na ir mm, galbūt reikėtų taip tvarkyti su laiku, kad galėtume aptarti ir kitus darbo atvarkės klausimus. Taigi 20 minučių šiam darbo atvarkės punktui ir prašyčiau pasisakyti kiek įmanoma trumpiau. Ponas Macaros pirmasis, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau širdingai padėkoti poniai Jordan Čizai. Mes iš tiesų čia kalbame apie ypač svarbę temą. Ir labai malonu, kad dabar jau galime aptarti direktyvą, kurios tikslas yra šios problemas sprendimas. Šis klausimas liečia visas šalis, aš esu pats iš Slovakijos ir maniškė šalyje 40 e, procentų energijos gaunama iš brandalinių jėgainių. Kolega paminėjo labai svarbų dalyką. Tai yra, kad mums reikia starti dėl kompromisą, nes iš vienos pusės vieni siūlo griežtas taisyklės, kiti tokias e, aptakesnės ir neturėtume e, kelti pernelyg griežtų reikalam, nes brandalinė energetika yra svarbus energijos šaltinis, kad jis neturėtų būti pernelyg brangus. Na ir visi Europos Sąjunga atsiranda radioaktyvių atliekų, kai naudojami izotopai, ne vietais elektrinėse bralinėse jėgainėse. Ir yra įvairių galimybių. Galima perdirbti tas atlikas arba jas e, šalinti, tvarkyti. Ir pasakyčiau, kad yra trys atliekų kategorijos ir priklausomai nuo to, kuriai kategorijai priklauso uh, atlikas, nusprendžiama, kiek reikia skirti išlikių atlikų šalinimui. Na ir galiausiai atsakomybė tenka už tai valstybėms narėms. Ir svarbu tai, ką sakė kolegė. Tai yra, kad mums būtina bendradarbiauti su taryba. Ir teks įtikinti tarybą dėl to, kad taryba atsižvelgtų ir mūsų rekomendacijas. Kolegė pasakė svarbių minčių ir apie eksportą. eksportą. Visiškai dėl to pritariu. Neturėtume sutikti su tuo, jog Europos Sąjungoje pagamintos radioaktyvos atlikos būtų eksportuojamos į kitas šalis ir ten šalinamas nes e, pasitelkę technologijas, kurios egzistuoja, galėtume sukurti darbo vietų, o jeigu atlikas eksportuotume, tokią galimybę prarastume. Direktyvoje nenagrinėjimas ir negralanduojamas atliekų transporto saugos klausimas, nors, aišku, tai aktualus klausimas, kuris rūpi žmonėms. Ir paskutinis dalykas. Na ir daugelį valstybių narių tarsi buvo bandoma atsisakyti brandarnės energetikos ir iškilo pavojus, kad nebeliks pakankamo E, specialistų skaičiaus. Na, kita vertus, moksliniai tyrimai šioje srityje yra svarbus ir jų taip pat nereikėtų pamesti iš akių. Taigi aš manau, kad valstybės narės ir taryboje turėtų bendradarbiauti tam, kad ši tema sulauktų tinkamą dėmesį. Dėkoju kolegiai, ją paremsiu ir esu nusiteikęs su jie bendradarbiauti. Ačiū. Olekoj Jusilė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, mane asmeniškai labai džiugino tai, kad galiausiai jau dabar galime diskutuoti apie šį klausimą. Tai yra brandalinis kuras ir radioaktyvių atliekų tvarkymas. Ir visą tai galime koordinuoti ES lygių. Sakau galiausiai, nes žinome ir, ir Romana apie tai priminė, nes tai mūsų antrasis bandymas po to, kai e, brandalinis paketas 2004 metais buvo užblokuotas taryboje. Tuo metu tai buvo saugos ir atliekų direktyvos aptarimas. Aš buvau pranešėjęs, rengęs pranešimą dėl atliekų direktyvos ir dėje tuo metu nepavyko pasiekti gero rezultato. Na, dabar padėtis yra kitokia. Saugos direktyva buvo patvirtinta 2009 m. birželio mėnesį. Na ir tai rodo, kad gyvename jau kitame laikmetyje, lyginant su tuo, e, kokia padėtis buvo 2003-2004 metais. Na ir mūsų laikmetį, mūsų erą galima pavadinti brandarnės energetikos renesansu. Dar turint galvoje visus šiuos teigiamus veiksnius, uh, ten galima konstatuoti, kad tarptautinėje mokslo visuomenėje e, plačiai sutarima dėl to, kad giluminis e, radioaktyvių atlikų laidimas yra geriausias sprendimas. Na ir atrodo, kad šį sėki mūsų e, dabartiniai diskusija remiasi e, gerų solidžių pagrindų ir e, sprendimas turi būti ir racionalus, ir produktyvus. Na, pritarėms dėl to, ką sakėte, ponė pranešė, dėl to, ką sakė kolegas, manau, kad šis pranešimas yra suderintas ir pagristas. Ir aš palaikau dviejų žingsnių formulą, kuri perimta iš pasiūlymo. Aš manau, tokiu būdu e, galima būtų pasiekti gerą balansą tarp valstybių narių atsakomybės, kurios renks nacionalinius planus. O kita vertus, iš kitos pusės turėsime labai būtiną reikalingą europinį koordinavimą. Ir turėsime veto teisę. Komisija turės tokią veto teisę, jeigu nacionaliniai planai pasirodytų netinkami. Taip pat pritariu dešimtam straipsnį dėl finansavimo principo. Na, kaip žinome, pagrindinis tikslas yra skirti lėšas tuo met, kai jų reikia, kad jos, jomis galima būtų pasinaudoti tuo met, kai neime. Be to, mano manimo, pranešimo struktūra gera, apripti svarbus klausimas, kai kurie dalykai turėtų būti patobulinti, pažiūrė, dėktyvi atlikų apibrieštis, eksperto, eksporto ribojimai, taip pat. Dar vienas aspektas, bet aš manau, kad kartu tikrai galėsime tobulinti šią direktyvą, taigi sveikinu Romaną ir, aišku, jį gali pasikliauti tuo, kad aš pilnai su juo bendradarbiausiu. Ačiū. Ačiū. Kolegė Hall. Pirma, dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Žizeliai ypač tai, kad jie labai anksti pradėjo konsultuoti su šešėliniais pranešėjais ir iš tikrųjų tai buvo labai naudinga ir dab, turėjome daugybę galimybę aptarti šį klausimą. Taip pat norėčiau padėkoti jai už tai, kad pasidalinome su mumis labai gilę įvairių aspektų analizę. Tai yra labai svarbu, kai kalbame apie šį dokumentą. Ir ypač malonu tai, kad jūs kalbėt ir apie vidaus rinkos aspektą, nes, e, sakyčiau, praeitie tai buvo didžioji silpnybė, nes pernelyg dažnai e, e atliekų tvarkymas tapo tapsi subsidijų atveju, nes kai kalba eidavo apie tvarkymą, laidimą, tai tuomet vis, tiesą sakant, tie didėjai kaštai į tuos uh, E, kaštus, nebuvo atsižvelgiamai gaminamos elektros energijos kaštus. Taigi, aš e, sakyčiau, tai teigiamas šio dokumento aspektas. Vis dėlto esu susirūpinusi dėl esminių dalykų. Ir tai susijęs su tuo, kas užslypi už komisijos pasiūlymą prielabės. Pirmiausia, komisija teigia, kad iš esmės yra sutarima kad ilgalaikis laidimas yra ta atsakas į radioaktyvių atliekų tvarkymą. Tačiau vyresniamžiaus žmonės e, mano šalyje neretai sako, kad tai e, nežinomas dar. Faktai dar nežinomi ir mokslinio tyrimų rezultatai atsilieka, todėl techninio sutarimo konsensuso kaip ir nėra. Trūksta, taigi būtų gerai, jeigu e, komisija mūsų pažindintų su tomis mistiškomis ataskaitomis, kuris parodo, kad tai yra geras sprendimas, nes patirtis vietoje rodo, kad, kad galvant apie radioaktyvių atliekų ilgalaikį tvarkymą, tenka konstatuoti, kad tai yra sudėtingas dalykas. Na, o čia mes kalbame apie vidutinį laikotarpį saugą. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje uh, buvo pasirūpinta tuo, kad tvarkant ir saugant radėtvės atlikas būtų atsižvelgta ir į žemės drebėjimo atvejus, tam, kad tai nepakenktų saugykloms, konteineriams. Ne, bet jeigu, tarkim, kad ir nedideli sviravimai, tai e, tarsi nusidėvi metalas ir todėl gali atsirasti nutekėjimų. Ir tai pavyzdys, kuris rodo, kad šis klausimas yra uh, sudėtingas ir, ir sudėtingai spręsti. Na, na ir ilgalaikis saugomas yra kitoks dalykas ir yra sudėtingų aspektų. Uh, E, kuri, į kuriuos nesižvalgta, teigiant, kad tai yra bendras techninis sutarimas. Antras dalykas, kuris atsispindi komisijos pasiūlymą, tai yra galimas konfliktas tarp to, kas techniškai yra tinkamiausias sprendimas ir tarp to, kas primtiniausia visuomeniai. Ir sutinku su pranešė, kad iš sprendimų prieimimą reikia labiau įtraukti visuomenį ir reikia daugiau skaidrumo. Tačiau gali būti, kad tarkim, jeigu tose vietose, kur jau, e, kad ta vieta, kur jau ilgą laiką e, saugomas e, atlikos, galbūt tai yra visuomeniai primtamiausia vieta, bet techniškai tinkimiausios vietos yra galbūt kitos ir galbūt komisija turėtų stebėti, labai atidžiai žurnalizuoti valstybių narių ataskaitas dėl tų saugyklų parinkimo vietos, tam, kad jį galėtų įvertinti, ar valstybių narių primtas sprendimas geras. Tik tais tokiu būdu komisijos pasiūlymas bus įtikinantis. Kolegė Hams. Ačiū pirmininkė. Aš iš pradžių norėčiau pasakyti, kad šita diskusija turėtų vykti kitaip negu apskritai diskusija apie atominę energetiką, kadangi čia negali būti jokių už ar prieš argumentų, kadangi reikia pasirenkti patį tinkamiausią sprendimą. Sprendimą, koks šiuo metu yra įmanomas kad ne vienoje valstybėje, kuriuose eksploatuojamos atominės e, elektrinės, nebūtų ir toliau neieškoma e, galutinio saugojimo e, vietų, saugyklų ir kad toms valstybėms, kurios ateityje ieškos tokių saugyklų teritorijų, bus suteikta pagalba. Mūsų valstybėje pradė, buvo pradėta žemutinėje Saksonijoje eksploatuoti pirmoji giluminė saugykla kalnuose, druskos e, kasybos teritorijoje ir būtent čia atsitiko e, nelaimė ir todėl tas atlikas buvo rekomenduoto iš 700 metrų gylio e, iškelti O dabar bandoma šitas e, atlikas patikrinti, nustatant, ar apskritai jas galima iškelti į paviršių. Taigi po 30 metų galutinio saugojimo, tai yra nuo 80-mečio dabar praėjus 30 metų, pradama galvoti, kaip reikėtų atlikti tą galutinį saugojimą žemės gelmėse. Taigi nereikia pamiršti, kad šitas saugojimo būdas Vokietijoje buvo uh, uh, prototipas Eurotomo siūlyto varianto. Ir tai, kas atsitiko ten, tai ekspertai vadina nekontroliuojama vandens patekimą į uždaras galutinio saugojimo e, er, e, erdvės, yra tiesiog didžiulė nelaimė. Aš norėčiau pasakyti, kad tai, ką Oettingeras savo kadencijos metu pasakė, kalbėdamas komitete, jis sakė, kad kaštai neturėtų vaidinti jokio vaidmens, galutinio tvarkymo, atominių atlikų galutinio traukimo, tvarkymo srityje. Čia mes kalbame apie reikalą, kuris labai svarbus būsimoms kelioms, būsimoms kartoms ir todėl čia negali būti jokių minčių apie taupimą mes su pranešėja aptarsime daugybę klausimų dėl šios direktyvos apimties. Man neaišku, kodėl e, urano atliekos nepatenka į reglamentavimo sritį, kodėl karinio naudojimo atliekos taip pat nereglamentuojamos ir kodėl karinės atliekas kai kuriuose valstybėse galbūt antrą arba trečią kartą e, e, bandyts panaudoti ir kodėl čia nenumatyta jokių konkrečių priemonių. Man taip pat neaišku, kodėl jau panaudotos kasetės, pranulinės kasetės nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį ir taip pat yra kitų sričių, apie kurias aš pasakyčiau, kad jos e, e, brandolinio kūro e, cikle yra naudojamos, bet šią direktyvą nėra reglamentuojamos. Ir jeigu mes kalbame apie ilgalaikį atominio branduolinio kūro saugojimą ir laidojimą, tai turėtume pagalvoti apie kuo didesnę tokio kūro e, dalį, kuri turėtų būti e, minima direktyvoje. Aš manyčiau, reikėtų ir toliau diskutuoti apie visuomenės didesnį įtraukimą į diskusijas mes elgiamės pagal Euratomo taisyklės, tarsi suteikėme teisę pasisakyti, tačiau parlamentams, Europos parlamentui nesuteikėme galimybės įtraukti visuomenę. E, Europos atominės energetikos forume aš dažnai dalyvaudavau ir ten yra kalbama apie visuomenės įtraukimą, rūpinas reiškiamas susirūpinimas, kad visuomenė mažai dalyvauja priimant sprendimus dėl kūro atliekų saugojimo. Atominė energetika tiesiog mus skatina spręsti šią problemą. Pilietinės visuomenės e, susirūpinimas tarsi į jį atsižvelgiama šiek tiek direktyvoje ir čia yra pateikiami labai geri pasiūlymai dėl uh, tvarkymo, dėl galutinio laidojimo, kaip reikėtų įtraukti visuomenę. Aš Vokietijos vardu galėčiau pasakyti, kad priimant sprendimus šioje srityje tariantis vien tik su piliečiais nepakaktų, reikia labai išsamių diskusijų ir dialogo. Tai, ką pasakė ponia Hol, yra teisinga, kadangi reikia spręsti klausimus apie galutinį laidojimą ar perkelimą atliekų po tam tikro uh, laikotarpio į kitą saugyklą. Galvojant apie terminus, iki kurių reikia aptarti šią direktyvą, vis dėlto reikėtų numatyti pakankamai laiko diskusijoms, bet kita vertus mes neturime skubėti, kadangi ši problema yra labai svarbi visai ES ir valstybėms narėms. Mes ES esame sukaupę labai daug atominio kūro atliekų ir todėl rengdami šią direktyvą turėtume išspręsti esminius klausimus, kurie iki šiol nebuvo iš esmės nagrinėti, juos turime mes galutinai išspręsti. Aš matau, kad skubama, tačiau mes čia kalbama ne apie smulkmenas, o apie labai svarbų uždavinį, kurį, kurio ėmėsi komisija ir kuri paklausė mūsų nuomonės ir todėl aš prašau turėti kantrybės, nes manau, kad tai yra svarbus reikalas. Pone Hams, aš turiu pakankamai daug kantrybės, tai tikrai svarbus klausimas. Ir mes čia aptarinėjame tik svarbius klausimus, tačiau mūsų darbo tvarkė yra labai daug klausimų ir man yra nemalonu pasakyti, kad mes turime nutraukti diskusijas, kadangi po to kitas kolega gali pasakyti, kad jam nebuvo suteikta pakankamai laiko. Todėl mes turime tolygiai paskirstyti laiką ir Aš truputį nervinausi, kai jūs kalbėjote, kadangi užtrukote kiek ilgiau. Dar ponė Hercog prašo žodžio. Šiandien po pietų galite ir toliau diskutuoti, tačiau, žinoma, turėtume susirasti diskusijų partnerių. Pane Hercog, labas rytas. Aš porą minučių o, pavėlavau, tačiau aš turėjau dalyvauti kitame komitete kaip socialistų šešėlinis e, nepranešėja, aš norėčiau taip pat dalyvauti šioje diskusijoje, padėkoti e, pranešėjai ir šešėliams pranešėjams. Atrodo, kad mes puikiai bendradarbiavimą iš pat pradžių, nuo mes sudarėme mūsų sustikimų darbo tvarkę ir norėčiau paminėti, kad Vengrijai pirmininkaujant būtų malonu pabaigti šitą direktyvos nagrinėjimą. Apie tai kalbėjo vakar čia dalyvavęs ministras. Tikiuosi, kad mums pavyks giliai išanalizuoti visus likusius klausimus, tačiau mes turime prisiminti, kad yra numatytos ir tam tikros datos taryboje reikia atsižvelgti į tai, kad parlamentas yra tik tai konsultacinė institucija e, šioje srityje, kadangi šis klausimas yra siejamas su Euratomo sutartimi, kodėl Euratomo sutarčiai su, skiriamas toks didelis dėmesys, tačiau Tai reikia pasakyti, kad visas 27 valstybės susidarė dėl to, kita vertus parlamentas yra kviečiamas dalyvauti kaip konsultacinė institucija, bet to pagal Lisabonos sutartį dalyvaujant e, Europos parlamentui kaip e, teisėkūros dalyviui būtume palankesnėje situacijoje. Tačiau kaip ten bebūtų, mes labai rimtai imamės to klausimo ir norime e, suteikti galimybę pasitarti ir su visuomenė. Aš manau, kad svarbiausias klausimas, kurį turime mes išspręsti, nagrinėdami šią direktyvą, tai yra apsispręsti, kas yra svarbiau kadangi mūsų lūkesčiai yra dideli, tačiau kita vertus 27 valstybės, ko gero, nebūtinai pritars mūsų lūkesčiams ir uh, atmes, tačiau galbūt mes galėtume pagalvoti apie tai, ką mes galime nuveikti kartu ir kaip įveikti tas kliūtis, kurias matome uh, bendrame kontekste. Taigi socialistų frakcija mano, kad reikėtų vadovautis antruoju požiūrį, nes jeigu kurio kai kurios nors valstybės atsisakys dalyvauti šioje direktyvą įgyvendinant, tai bus žingsnis atgal. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų paminėti dar ir keletą konkrečių dalykų po to, kai aš pakalbėjau iš esmės. Valstybių narių atsakomybė turėtų likti fiksuota direktyvoje, tačiau e, ekonominiai aspektai taip pat ir e, gamtos resursai taip pat turėtų būti atspindėti tam tikrų pobūdžių Junktinėse Amerikos valstijose yra ieškoma vienos galutinės saugojimo vietos, taip pat reikėtų ir mums pagalvoti apie tai. Taip pat reikėtų pašalinti ir politinius kliuvinius, taip pat rinkos kliūtis, kurios vis dar egzistuoja. Reikia siekti e, pažvelgti e, platesnių mastų į šito klausimo sprendimą ir sprendimą, kuriam pritartų visuomenė. Kitas dalykas, e, reikia pateikti konkrečius apibrėžimus, kas yra brandolinis kuras ir kas yra laikoma radioaktyviamis atliekomis ir taip pat reikėtų apibūdinti eksportą ir taip pat e, kilmės valstybė, ar kilmės valstybė yra ta, kur buvo naudotas e, E, brandolinis kuras ar ta valstybė, kurioje tas kuras buvo pagamintas. Taigi tarybose mes tikimės labai nuožmių diskusijų, o mes parlamentas turime pasiūsti labai aišku signalą, dėl ko mes patys susitarėme. Taip pat reikia atsiminti, kad šita direktyva yra tiesiogiai susijusi su saugos brandolinių kūro saugos direktyva, todėl reikia turėti tai omenyje, o mes turėtume turėti omenyje, kad kalbant apie saugą, mes turėtume numatyti nes, nesilpnesnės nuostatas už tas, kurios yra uh, E, saugos direktyvoje, kuri nustato atitinkamus reikalavimus e, atominiai pramoniai. Aš manau, kad diskusijų dar bus labai daug ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl skaidrumo ir dėl informacijos pateikimus visuomeniai. Jeigu apskritai kokia nors pramonė šaka yra suvokusi, kaip svarbu konsultuoti su visuomenė, tai mano manimu yra būtent uh, E, atominę energetiką. Jeigu kalbėtume apie naftos pramonę, tai ji atrodo šiek tiek atsilieka. Aš manau, kad šioje srityje reikia įtraukti visuomenę, būtina ją informuoti, tartis ir tai užtikrintų mūsų galimybės susitarti. Aš tikrai manau, kad mes galėsime laikytis numatytų terminų ir tikiuosi, kad taryba neprims sprendimo be mūsų nuomonės ir aš džiaugiuosi galėdama toliau bendradarbiauti su pranešėjais. Tikuoju. Trumpai suteikiu žodį komisijai. Tikrai trumpai. Tikuoju, pirmininkė. Tikrai kalbėsiu trumpai. Po pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų pasisakymų akivaizdu, kad visos 27 valstybės yra tiesiogiai susijusios su šiuo klausimu. Visos valstybės turi pagaminusios ir sukaupusios e, brandurinių radioaktyvių atliekų, nesvarbu, ar tie generatoriai yra skirti gaminti elektros energiją, ne ponios Hams pasakymas mane labai pradžiugino. Čia reikia ieškoti ne už ir prieš, o paties tinkamiausio sprendimo. O kas yra geriausias sprendimas remiantis mokslo ir technikos pažanga. Mes esame pasirengę daryti atitinkamas nuorodas, kad būtų akivaizdu, ką siūlo mokslininkai. Tačiau mokslo sutarimas, mokslo nuomonė nebūtinai reiškia, kad jai pritars ir visuomenė. Mums labai svarbu užtikrinti skaidrumą, kad skaidrumo ir visuomenės dalyvavimo nuostatos šiame dokumente būtų laikomos svarbiomis. Suomijos pavyzdys rodo, kad techninis sprendimas bus pats geriausias tas, kuriam pritars vietos visuomenė. Mes galime e, atliekų apibriežtį ir tas atliekų rūšis apibūdinti, kurios nepatenka į šitą apibriežtį. Tačiau nei taryba, nei parlamentas pagal Eurotomo sutartį, neturi galimybės e, priimti sprendimo dėl karinių atliekų, o Teisingumo teismas yra nurodęs, kokias yra tokio reglamentavimo ribos ir todėl šioje srityje mes negalime pateikti jokių pasiūlymų, o dėl kitų dalykų mes esame pasirengę ieškoti kompromisinių ir pragmatinių uh, dalykų, eksportas yra e, aptariamas, saugumo, saugos klausimai yra aptarinėjami. Aš negaliu kalbėti apie e, šios direktyvos niuansus. Aš puikiai žinau, ko jūs pageidaujate, ko jūs siekiate ir baigdamas noriu pasakyti, patikindamas, kad komisija yra visada pasirengusi susitikti su pranešėja ir su šešėlinės pranešėjais ir ieškoti pačių tinkamiausių sprendimų. Romana, norite pasisakyti? Keletą žodžių buvo nepirmininkė, ačiū visiems kolegoms už komentarus. Palėtėte Nemažai klausimų, apie kuriuos teks išsameu padiskutuoti. Iš ties pritariu, turime būti ambicingi, tačiau galvodami apie direktyvą turime vadovautis realistinėmis ir pragmatinėmis prielaidomis. Ačiū pasisakiusiesiems, ačiū komisijai, ačiū tarybai kuri tikrai demonstruoja pasirežimą su mumis bendradarbiauti. Pirmininkas, ačiū. Baigėme nagrinėti dešimtai darbo tvarkės klausimą. Neaišku, ar reiktų pradėti nagrinėti vienuoliktai klausimą, tris minutės, po to balsavimas. Ar iškart balsuosime iš karto? Na, mums nuolat tenka atidėlioti klausimų nagrinėjimą ir teks sustaikyti, jog kiekvienas iš jūsų gaus vieną ar dvi minutės pasisakymui, kitaip mes darbo tvarkės tikrai neišnagrinėsime laiku. Taigi, ponios ir ponai, ar esate pasirengę balsuoti? Turite balsavimo korteles, prašau jas išsiimti. Visi pasirengę? Ar galime pradėti? Pradėsime. Mm, dėl darbo tvarkaus kažkas prašo žodžio. Prašom. Kolega Matijas, dėl darbo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. E, siūlau lūktelti, e, kadangi balsavimas turi prasidėti prasidėti 10 lygiai, daugelis kolegų ateis būtent lygiai 10, tai siūlau lūktelti tas 5 minutės, kad prie mūsų galėtų prisijungti daugiau kolegų. Erklären wir das jetzt mal. Wie viel Tai iš ties kiekgi yra valandų. Mano laikrodis rodo dešimtą lygiai. Jeigu liko penkias minutės, tai be abejonių reikia e, vis dėlto pradėti 11 darbo tvarkės klausimo nagrinėjimą. Poniai Korholai suteiksiu žodžiu, kad jį galėtų pristatyti 11 darbo tvarkės klausimą, po to padarysime pertrauką, balsuosime ir tęsime jį nagrinėjimą. Rita E, noriu pasisakyti ir kiti kolegos taip pat. Todėl, e, kolegos, prašau dėmesio. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar nebus blogai, jeigu užtruksiu ilgiau nei penkias minutės, nes turiu daug ką pasakyti. Na, žinoma, pasistengsiu. Turiu pristatyti susitikimą Kankūne. Tikiuosi, jums įdomu tai, ką aš papasakosiu. Aš dar dirbau delegacijoje, kuri rengė Kankūno rezoliuciją. Pirmininkas nutraukė. Ponios ir ponai, prašyčiau salėje rimties. Tikrai nėra sąžininga, kad vėluojantieji atbėga paskutinę akimirką, o, o tai daro pakankamai triukšmingai ir trukdo mūsų diskusijas. Prašau, rimties ponai. Ir ponios ryta, prašau. Taigi, prisimenant visiškai nesėkmingą COP15 e, Kopenhagoje ir e, nesugebėjimas parengti dokumentą, e, vertė mus pagalvoti, kad Jungtinių tautų klimato kaitos mechanizmas e, išsikvėpė, bet Kankūno konferencija buvo netikėtai sėkminga ir beveik e, vieningai tik Bolivija balsavo prieš e, galutinę rezoliuciją. Tai yra visiškai naujas pasiekimas klimato dėrybams Na, buvo sakoma, kad kol bent vienu klausimu nebus susitarta, dėl nieko neįmanoma susitarti. Tačiau dabar situacija pasikeitė. Ir COP16 Kankune e, parodė, jog daugiau nei 200 šalių sugeba susitarti dėl e, tam tikrų kovos su klimato kaita e, klausimų. E, Meksikos užsienio reikalų ministras pirmininkavo posėčiui. Jis sus, tikrai e, padėjo sukurti labai konstruktyvę ir atvirą mm, posėdžių atmosferą ir tas ypač patiko besivystačioms valstybėms, e, kaip kad Kinija ir Indija. Iš vis devynis tikslai, būtent Kopenhagos tikslas sumažinti temperatūros e, atšilimą dviem laipsniams lyginant su iki pramoniniu laikotarpiu. Antro, privalome susitarimai dėl Kopenhagos susitarimų. Ir tai, kad padėtų besivystančiams valstybėms pramoninės šalės kovoti su klimato kaita. Trečia, e, visos valstybės įsipareigojim nustatinėti pranešti bei patvirtinti savo tyrimus. Tai buvo viena iš ankstinių sąlygų besivystančioms e, valstybėms gauti paramai. Taip pat Kopenhagos kriterijai nustatė, kad gali išsivystačios valstybės paskelbti kitiems neprivalomus įsipareigojimus iki 20 metų ir tokių pareiškimų buvo padaryta, jos kankune buvo atsižvelgta, bet vis dėlto jie lieka neprivalomi. Penkta, valstybės sutarė tęsti dėrybas pagal Kyoto protokolą dėl tolesnių įsipareigojimų pramoninėms valstybėms. Tikslas užtikrinti, kad nebūtų spragos tarp 8-12 metų etapo ir e, nuo 13 metų įsipareigojimo laikotarpio pradžios. Na, šiaip ar taip spragos bus sudėtinga išvengti. E, Rusija ir Kinija atmetė ateities atsipareigojimus, taip pat JAV nedalyvavo pirmajame pareigojimų laikotarpyje, nes neprisijungė prie Kyoto protokolo Na, kitos valstybės taip pat svarsto galimybę pasitraukti iš Kyoto protokolo e, ir nepaisinti emisijų sumažinimo tikslų. Toliau miškų kirtimas besivystančiose šalyse turėtų būti stabdomas. Septinta, technologijų klausimai buvo išspręsti pagal Kopenhagos susitarimą. Toliau CDM mechanizmas buvo sustiprintas ir CCS anglės surišimo ir saugojimo projektai e, šiek tiek į priekį pažengė ir devinta buvo sukurtas specialus pagrindas Kankūno susitarimams įgyvendinti apibendrinant e, klimato politiką po Kankūno. Pirmiausia, konstatuojama, jog nebus naujų jungtinių tautų lygmenių padarytų įsipareigojimų mažinti emisijas nei įsivyščiusiuose, nei besivystančiuose šalise. Aišku, savanoriškus tikslus valstybės gali savo kelti, bet privalomų tikslų nebus. Taigi, kodėl taip bus? Išsivyščiusios valstybės į JAV Japonija, Rusija, kitos pramonės valstybės pasakė ne naujam įsipareikojimų laikotarpį po 12 metų. Kinija, Indija, Brazilija be e, šių pramoninių valstybių dalyvavome taip, taip pat nesutiks privalomiems tikslams. Toliau, e, žinoma, reiks laukti, ką nus spręs JAF naujasis kongresas ir būsimasis prezidentas. Iš Obamos buvo tikėtasi daug klimato srityje, tačiau viltis nepasiteisino. Na, akivaizdu, kad be pramoninių valstybių, besivystančios valstybės e, į priekį nejudės. Aišku, kad jungtinių tautų lygmenių teks pasitenkinti savanoriškais įsipareigojimais ir tikslais. Aišku, ES tęs savo mm, tikslą, turėtų tęsti savo tikslą, siekti privalomų tikslų ir emisijų mažinimo. Kitas kop susitikimas vyks Durbane, Pietų Afrikoje lapkritį gruodį ar po to Katare 12 metais. Nesiteikima, kad per šios posėdžius bus primta kažkokių ryštingų sprendimų, tiesiog bus tiesiami Kankūno susitarimo įgyvendimo tikslai. Pirmininkas, ačiū, kad jūs taip e, įdomiai pristatėte klausimą. Reikia e, nutraukti diskusiją dėl šio darbo tvarkės klausimo. Po to tęsime po balsavimo. Dabar, kaip minėjau, balsuosime. Džiaugiuosi, kad taip gausiai kolegų susirinko ir norėčiau keletą pastabų padaryti, pateikti šiek tiek informacijos ir asmeninių pastabų. Aš taip pat turiu pirmiausia. Pastaruoju metu šią savaitę, kitą savaitę lab, neišvengsime perpildytos darbų tvarkės. Na, kaip tą klausimą išspręsti, turime įvairių pasiūlymų, būtent e, kiekvienam kolegai, kolegai skirti vieną, dvi minutės ir taip leisti pasisakyti, kaip įmanoma, didesniam būriui, galima e, trumpinti darbo tvarkės ir trečia, e, renkti papildomus posėdžius. Siūlau visiems frakcijoms pagalvoti, ko jie nori. Jeigu norite kuo platesnių darbų tvarkių, nedidinant posėdžių skaičiaus, teks jumis, jūs nutraukinėti, negalėsite kalbėti ilgiau, tai tikrai mane liūdina, bet, bet kas kitka būtų nesažininga. Toliau Tikrai būčiau dėkingas, jeigu kolegos įeidami ir išeidami, ypač prieš ar po balsavimu, e, atsižvelgtumėte e, į tai, kad kolegos diskutuoja. Prašau e, laikytis rimties. Suprantu, kad esant triukšmui salėje labai sunku kalbėti. Ir Dalis kolegų išeina iš salės tyliai, kiti pokalbius palaiko salėje, tai yra tikrai negerai. Suprantu, kad panašios pastabos nėra malonios, bet jeigu mes norime turėti mažiau posėdžių ir išnagrinėti kaip įmanoma daugiau klausimų, reiks laikytis labai griežtos pasisakymų disciplinos. Jeigu kažkas turi genialų sprendimą, melai su juo susipažinsiu, tačiau dabar mūsų pasirinktas kelias, kuomet posėdėje gali dalyvauti tik dalis kolegų. Ir aišku, kai jau dalyvauja, tai jau pasisako tikrai netrumpai, nebus įmanomas ateityje. Atsiprašau už tai, kad turiu jums panašias mintis išsakyti. Prašau suprasti, kodėlgi aš kartais esu priverstas elgtis labai griežtai. Pirmasis balsavimas bus ilgiausias. Pono Langen pranešimas, daug pakeitimų, dar yra net trys žodiniai pakeitimai. Taigi, pradėsime nuo trečio kompromiso už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ačiū. Penkiasdešimt penktasis už, prieš, susilaikė, atmet. 65 už, prieš. 56 atsiprašau, už, prieš susilaikė. Reiks pasitikrinti elektroninių balsavimų. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 57 už. Penkiasdešimt aštuntas už prieš susilaikė patvirtinta. Dėl 57-ojo. Pirmininkė, gal pražiūrėjau kažką, bet ar nepamiršome mes 57-ojo pakeitimo? 57 įtrauktas į trečiąjį kompromisą, aš nežinau, ar iš tiesų tai yra, bet sekretariatas atkreipė mano dėmesį, taigi 58 už. Tai 65 atsiprašau, už, 66 už, prieš, susilaikė patvirtinti. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 77 už prieš, susilaikė patvirtinta. 79 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 80 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 81 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 86 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 87 už, prieš, susilaikė, taip pat patvirtinta. 89 už, prieš, susilaikė, atmesta. 92 už, 89. 89 norima pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta, ačiū. Patvirtin. 92 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta 93 už, prieš, susilaikė patvirtinta 94 už, prieš, susilaikė patvirtinta 95 už, 95 už, prieš, susilaikė patvirtinta 96 už, prieš, Reikia pasitikrinti. 96. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Šeštasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtė. 6A už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 110 dabar pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 111 už, prieš susilaikė patvirtinta. 7 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 117 už, prieš susilaikė patvirtinta. 8 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 123 už, prieš, susilaikė, atmes. 1, 2, 4 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 1, 2, 5 už, prieš, susilaikė, patvirtint. 1, 2, 6 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 1, 2, 7 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 129 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 130 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 131 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 132 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 133 papildymas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 134 už, prieš susilaikė patvirtinta. 135 už, prieš susilaikė patvirtinta. 136 už, prieš susilaikė atmesta. 137 už, prieš susilaikė patvirtinta. 138 už, prieš susilaikė patvirtinta. 140 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 140 pakeitimas. Vienu EPP nariu per daug. Balsuoja. Vienu EPP nariu balsuoja per daug jau išsisprendė klausimas. Patvirtinta. 141 už. Atkrenta. 142 dabar už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 142 3 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 144 už, prieš, prieš, nesusilaikė prieš. Taigi prieš 144 kas. Susilaikė, atmesta. 145 už, prieš, susilaikė, atmesta. 146 už, prieš susilaikė patvirtint. 147 už, prieš susilaikė patvirtint. 148 už, prieš susilaikė patvirtinta. 149 už, prieš susilaikė patvirtinta. 150 už, prieš susilaikė patvirtinta. 151 už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti. 151 prašome pasitikrinti, prašome balsuoti, baigiame balsuoti. Atmestas. Atmestas. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 158 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 163 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 162 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 165 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 166 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 185 už, 175, atsiprašau. 171 už, prieš patvirtinta. 172 už, prieš susilaikė patvirtinta. 173 už, prieš susilaikė patvirtinta. 176 už, prieš susilaikė patvirtinta. 177 už, prieš susilaikė patvirtinta. 178 už, prieš susilaikė patvirtinta. 179 už, prieš susilaikė patvirtinta. 18, 179 norime pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. EPP vienu nariu per daug aiškus rezultatas, bet kuri atveju 180 už, prieš, susilaikė patvirinta. 181 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 182 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 192 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šimtas dvidešimt ketvirtas. 122 atmesa, 123 atmesa, 124. Kas už prieš? Dar sėki. Kas už 194? Prieš. Susilaikiusiai primta. 125. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 125. Nes buvo nelabai aišku. Taigi balsuokime. 195. 195. 195. 195. Pasuojam. Baigiam. Rimta. Dviltas kompromisas. Už prieš. Išlaikė. Priimta. 198. 13. Už prieš priimta. 202 už prieš susilaikė priimta. 205 už prieš priimta. 203 už prieš Tu, tu, tu 04 už prieš Dar kartą elektroninis balsavimas tiklainis. Pradedam. Baigiam. Rimta. Ketvirtasis kompromisas. Keturioliktasis. Keturioliktasis. Už. Prieš. Priimta. 210. Už. Prieš. Priimta. 15 kompromisas. Už. Prieš priimta. 217 už prieš priimta. 218 už priimta. 16 už prieš susilaikė priimta. 229 pirmoji dalis už Atsiprašau, atsiprašau, suklydau tik dėl antrosios dalies. Balsuojame. 229 antroji dalis už. Prieš. Primda. Tikrinamės. Nenorite pasitikrinti? Gerai. 2, 3, 1. Už, prieš, susilaikė, priimta. 17 kompromisas, už, prieš, susilaiko, priimta. 18 plus žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarauja? Dėl pakeitimo žodžių. Pone Hul, Aldė atstovė, jūsų pakeitimas. Ačiū. Dėkuoju pranešėjai, kad leido man pateikti šį pakeitimo pasiūlymą. Čia 18 kompromiso pabaigoje. Tik tokiu atveju, jeigu tai sutaps su Europos partnerysės sutarčių raida. Ar kas nors abejoja dėl šito pakeitimo žodžiu? Taigi 18 su pakeitimu priimta. 2, 4, 5 už, prieš, priimta. 2, 4, 7 už, už, 2, 4, 7 prieš, susilaiko, priimta. 2, 4, 8 už, prieš prieš priimta. 249 už prieš sulaiko. 252 už prieš. Du penki du už prieš susilaiko. Tikriname. 252 balsuojam. Pradedam. Baigiam. Priimta. 253 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 254 už. Prieš. Susilaikė priimta. 255 už. Prieš. Susilaikė priimta. 257 255. Dar kartą tikriname. Pradame. Baigiam. 255 atmesta. 257 už prieš. 258 už prieš susilaiko primta. 259 už Kas jums kelia bejonių? Du penki aštuoni dar kartą tikrinamės. Du penki aštuoni dar kartą. Baigim. Vos vos. 259 už. Prieš. Susilaikė priimta. 261 už. Prieš. Priimta. 19 kompromisas už. Prieš. Priimta. Kitas puslapis. 282 už prieš 283 už prieš. 283 dar kartą už prieš. Susilaiko priimta. 284 už. 283 tikriname. Baigiam rezultatas. Priimta. 284 už. Prieš. Susilaiko. 284 už. Prieš. Priimta. 285 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 286 už. Prieš. Priimta. 287 už. Prieš Tikriname. 287. Pradam. Baigiam. Priimta. 288. Už. Prieš. Priimta. 289. Už. Prieš. Priimta. 290. Už. Prieš. Priimta. 291. Už. Prieš. Priimta. 292 priimta, 293 už, prieš, 294 už, prieš, priimta, 295 už, prieš, priimta, 296 už, prieš, priimta, 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta, 303 už, prieš, susilaiko priimta. 3-4 už prieš susilaiko atmesta. 3-5 už prieš susilaiko atmesta. 3-6 už prieš priimta. 3-7 už prieš susilaiko priimta. 3-8 už prieš priimta. 3-9 už prieš priimta susilaiko priimta, 310 už, prieš priimta, 311 už, prieš susilaiko tikrinam. 311. Pradedam. Baigiam. Priimta. 3.12 už, prieš, priimta. 3.14 už, prieš, Atmesta. 3.15 už. Prieš. Priimti. 3.16 už. Prieš. Priimti. 3.19 už. Prieš. Atmesta. 3.17 už. Prieš. Priimti. 3.18 už. Prieš. Susilaiko. Priimti. 3.20 už. Prieš. Tikrinam. 30. Pradam. Pasavimas baigtas. Atmesta. 321 už. Prieš. Priimta. 323 už. 325 už Ponas Valės, jūsų pakeitimas žodžiu. Nebūtina. 325. Pasuojam. Kas už? Be pakeitimo. Žodžiu. 325. Prieš. Susilaiko. Priimta. 326 už. Prieš. Priimta. 327 už, prieš susilaiko priimta. 328 už, prieš 329 už, prieš susilaiko priimta. Trys šimtai dvidešimt su pakeitimu žodžiu. 330, atsiprašau. 330 su pakeitimu žodžiu kaip nurodyta tekste. Kas pritarė? 3.30. Už prieš susilaiko. Už priimta. 3.31 prieš, už prieš susilaiko. Priimta. 21 kompromisas už prieš susilaiko priimta. Trys, keturi, šeši. Ka, prieš. Priimta. 349 už prieš susilaiko priimta. Trys penki vienas už prieš priimta. Trys penki du už prieš priimta. 22 kompromisas už prieš priimta. 363 už prieš priimta. 365 už prieš priimta. 364 už prieš priimta. Dvidešimt trečias kompromisas. Dvidešimt trečias už prieš priimta. 374 už prieš atmestą. 375 už. 374 tikriname. 374. Pasuojam. Baigiam. Priimta. 375 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 376 už. Prieš. Priimti. 377 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 378. 377 tikriname. Balsuojam. 377. Baigiam. Atmesta. 378 už, prieš susilaiko priimta. 379 už, prieš susilaiko priimta. 24 kompromisas už, prieš susilaiko priimti. 383 už. 384 už. Prieš. Susilaiko priimti. 385 už, prieš, susilaiko, priimti. 386 už, prieš, susilaiko, priimta. 387 su pakeitimu žodžiu. Kas turi abejonių dėl pakeitimo žodžių? Niekas. Balsuojam. 387 su pakeitimo žodžiu. Pri, už prieš susilaiko baigta. 388. 391 už prieš susilaiko priimta. 389 už prieš susilaiko priimta. 390 už prieš priimta. 392 už prieš susilaiko priimta. 394 už prieš susilaiko priimta. 395 už prieš susilaiko priimta. 397 už prieš priimta. 398 už prieš susilaiko priimta. 25 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 410 už prieš 412 už prieš. 26 kompromisas už prieš susilaiko paimta. 427 už priimta. 428 už prieš susilaiko. 429 už prieš susilaiko priimta. 430 už prieš susilaiko priimta. 431 už. Keturi, trys, keturi už prieš susilaiko atmestą. Keturi, trys, keturi. Tikriname. Baigiame. atmesta. 463. 436. Priimta. 437 už. Prieš. Priimta. 438 už. Prieš. Susilaiko atmesta. Tikriname. Norite pasitikrinti? 27 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 4, 4, 3 už, prieš, susilaiko priimta. 4, 4, 4 už, prieš, susilaiko atmest. 4, 4, 5 už, 445 už. Niekas. Prieš. Tikriname. 445 tikriname. Keturi, keturi, keturi buvo pritarta. Todėl reikia balsuoti už 445. Balsuojam 445 elektroniniu būdu. Baigiam. Atmesta. Keturi, keturi, šeši. Už, prieš, susilaikė priimta. Keturi, keturi, septyni. Už, prieš, susilaiko 447 už, prieš. Tikrinamės. 447 check. 447. 447. Balsavimas baigtas. Primta. 448 kas už prieš susilaikiusi primta. 449 kas už prieš susilaikiusi primta. 451. Nebereikia. 450 tai už prieš sulaikysi atmesta. 28 kompromisas, kas už prieš susilaikysi tai primta. 457 e, kas už prieš laikė. 467. Daugiau taip greitai nebekalbėsiu. Kartoju 467. Kas už? Kas už? Kas už? Dar kartą pakartosiu. 467. Kas už? Prieš. Susilaikysiai atmesta. 468. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. 468. Jau balsam 469, kas už, prieš, susilaikiusi primta 470, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta 471, kas už, prieš, susilaikiusi primta 29 kompromisas. Kas už? Prieš. Slaikiusi. Primta. 463. Kas už? Prieš. Suslaikiusiai. Primta. 464. Kas už? Prieš. Suslaikiusiai. Primta. 465. Kas už? Prieš. Suslaikiusiai. Primta. 466. Kas už? Prieš susilaikius tai pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Atmesta, atmesta pasitaiso. Pirmininkas 467, kas už. Prieš. Susilaikius tai primta. 488, kas už. Prieš susilaikiusiai pasitikslinkime. Dėl 488. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 469. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 490. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 491. 491, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 492, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 493, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 494, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Penktasis, kas už, prieš, Dar sėki, kas už penktą pakeitimą? Prieš? Susilaikysiai? Nes dvigubai balsavot. Pasitikslinkime. Atsiprašau, bet tenka pasitikslinti dėl penkto. Nes e, atsiranda sunkumų, ką darysim. Balsavimas vyktas. Primta. Šeštas kas už? Prieš? susilaikysiai primta. Septintas kas už prieš susilaikysiai primta. Aštuntas kas už prieš susilaikysiai primta. Dešimtas kas už prieš susilaikysiai primta. Devintas kas už prieš susilaikysiai primta. Vienuoliktas kas už prieš susilaikysiai primta. Dvyliktas kas už prieš susilaikiusiai primta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 28, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 34, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 35, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 36 kas už. Prieš sulaikiusi primta. 37 kas už. Prieš susilaikiusi primta. 40 kas už. Prieš sulaikiusi primta. 43 kas prieš sulaikiusi primta. 41 kas už. Prieš sulaikiusi primta. 45 kas už prieš, sudaikiusi primta. 42 kas už, prieš, sudaikiusi primta. 44 kas už, prieš, sudaikiusi atmesta. 46 kas už, prieš, sudaikiusi primta. 47 kas už, prieš, sudaikiusi primta. Pirmas kas už, prieš, sudaikiusi primta. Antras už, prieš, sudaikiusi primta. Trečias už prieš, laikiusi primta. Ketvirtas, kas už, prieš, laikiusi primta. Antras. MP. Kas už, prieš, laikiusi primta. MP 3, kas už, prieš, laikiusi primta. 5, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 6, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Septintas kas už prieš sutikiusi primta. Aštuntas kas už prieš sutikiusi primta. Devintas kas už prieš susilaikiusi atmesta. Dvyliktas kas už prieš susilaikiusiai atmesta. Tryliktas kas už prieš susilaikiusiai primta. Keturioliktas kas už prieš susilaikiusiai primta. Šešioliktas kas už prieš susilaikiusiai primta. Inta vienas, kas už, prieš, suslaikiusi primta. Ketvirtas, kas už, prieš, suslaikiusi primta. Septintas, kas už, prieš, suslaikiusi primta. Devintas, kas už, prieš, suslaikiusi primta. Imko antras, kas už, prieš, susilaikė, susilaikė. Dar sveiki, dėl antro. Kas už? Prieš. Susilaikysi primta. Trečias, kas už? Pas, pasitikslinkime. Dėl antro. Jis svarbus pakeitimas. Pasitikslinkime dėl antro. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Trečias. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Primta. Ketvirtas. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Penktas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Šeštas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Vienuoliktas kas už, aštuntas pasitaisa pirmininkas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Visi vienuoliktas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Dvyliktas kas už Pirmoji dalis už prieš laikysi primta, antroji dalis nebereikia, nes jį dengia šeštasis kompromisas, tryliktas kas už, prieš susilaikysi primta, keturioliktas kas už, prieš susilaikysi primta, penkioliktas antroji dalis kas už, prieš susilaikysi atmesta, dvidešimtas kas už, prieš susilaikiusiai. Daugelis visai nebalsavo. 20. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 22. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 23. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Toliau regi vienas. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 2. Kas už, prieš susilaikė primta. 6. Kas už, prieš susilaikė primta. 7. Kas už, pasitikslinkime dėl 6. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Dešimtas, kas už Septintas. Kas už, prieš, susilaikiusi primta. Dešimtas. Kas už, prieš, susilaikė primta. Na kągi, matosi pabaiga. Penkioliktas. Kas už, prieš. Pakartosiu. Penkioliktas. Kas už, prieš, susilaikiusi primta. Septynioliktas. Kas už, prieš susilaikiusi primta. 18. Kas už? Prieš, susilaikiai primta. 22. Kas, ant, kas už? Prieš, susilaikiusi primta. 24. Kas už? Prieš, susilaikė primta. Na ir galutinis balsavimas. Balsuokime elektroniniu būdu. balsamas baigtas. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Sveikinu. Na, visuomet e, malonu, kai tokiuose e, diskusijose dalyvauja daug e, komitetų, daugelio komitetų narių. Dabar pereikime prie e, palidovinės navigacijos sistemos, pranešės Raglantė. Mm, Balsuokime. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, sutlaikiusiai primta. Antrasis, kas už, prieš, sutlaikiusiai primta. Trečias, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Penktas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Septintas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Aštuntas kas už, prieš susilaikiusi primta. Devintas kas už, prieš susilaikiusi primta. Vienuoliktas su žodiniu pakeitimu, ar kas prieštarautų, atrodo, kad ne, taigi dėl vienuoliktojo, kas už, prieš susilaikiusi primta. Dešimtas kaip papildymas, kas už, prieš susilaikiusi, atmesta 12 kas už, prieš susilaikiusi, baigta galtinis balsavimas, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Primta. Sveikinu. Kolegė Langai, jūs ateityje irgi sudarykite tokius trumpus sąrašus, kaip kad kolegė Glantė. Na kągi, kitas balsavimas. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Penktas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Septintas kas už, prieš, susilaikiusi primta. Aštuntas kas už, prieš, susilaikiusi primta. Devintas kas už, prieš, susilaikiusi primta. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaikiusi primta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikiusi primta. Dvidešimtas kas už, prieš, susilaikiusi primta 22 kas už, prieš susilaikiusi primta 24 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikiusi primta antroji dalis kas už, prieš. Pasitikslinkime dėl antrosios dalies, balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 25. Papildymas kas už, prieš. 25 kas už, prieš. Susilaikiusiai. Pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Primta. 26 kas už, prieš susilaikiusiai. Dar sėki 26 kas už, prieš susilaikiusiai atmesta 27 kas už, prieš susilaikiusiai atmesta 28 kas už, prieš susilaikiusiai primta. 29 kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 30 kas už, prieš, susilaikiusi primta. 31 dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta antro dalis, nebereikia. 33 kas už, prieš, susilaikiusi primta. 34 kas už, prieš laikiusi primta. 35 kas už, prieš laikiusi primta. 4 ketvirtas kas už, prieš susilaikiusi primta. 36 kas už, prieš susilaikiusi 40 kas už, prieš susilaikiusi atmesta. 41 kas už, prieš susilaikiusi atmesta. 42 kas už, prieš susilaikė primta. 43 kas už, prieš susilaikiusi primta. 44 kas už, prieš susilaikiusi primta. 45 dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta antroji dalis, Kas už? Prieš? Susilaikys atmesta. 46. Kas už? Prieš? Susilaikys įprimta. 47. Kas už? Prieš? Susilaikys įprimta. 48. Kas už? Prieš? Susilaikys įprimta. 49. Kas už? Prieš? Susilaikys įprimta. 50. Kas už? Prieš? Susilaikys įprimta. 51. Kas už? prieš, susilaikiusi primta. 52, dvi dalis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Antroji dalis, kas už, prieš. Pasitikslinsiu dar. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi. Pasitikslinkime. Balsamas baigtas. Balsavimas baigtas. Primta. Galtinis balsavimas. Na, atsiprašau, dar liko 54. Taigi, kas už 54? Prieš. Susilaikiusiai primta. Atsimta. Taigi, galtinis balsavimas. Balsuokime. Dar sėkiai. Kągi, balsuokime dabar jau tikrai. Balsavimas baigtas. Primta. Dėkuoju pranešėjai. Ačiū. Kągi. Wir kommen zum Punkt 11 zurück. Wir haben alle Abstimmungen damit beschlossen. Baigiame šiandienos balsavimus. Prašau kolegus, kurie palieka salę, daryti tą be triukšmo. Tęsime 11 klausimo nagrinėjimą. Pone Kavalijo prašė pasisakyti. Prašom, ponė. Pabandykite, gal jums pavyks. Nobody told me. Yeah. No? Should I start? Taigi, gal kaip nors pabandykime vis dėlto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 Shall I start? Uh, thank you very much, President. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat e, buvau delegacijos narė Kankune, kop 16 susitikime. Aš pirmininkavau kartu su kolege pirmai darbo grupiai, kuri nagrinėjo pramonės klausimus. Nuo 98 metų Aš manau, kad Kankūnas vienas sėkmingiausių mm, susitikimų buvo, daugiausia ir dėl Meksikos organizacinių pasiekimų, logistikos, taip kaip jie organizavo posėdžius, efektyviai dirbo, tai visiškai e, prieštaravimas e, gerai prasme tam, kas buvo ko 15 Kopenhagoje. Buvo patvirtinti du kop sprendimai, jau po ilgos pertraukos mes turime kop sprendimus. Vienas dėl ilgalaikių rezultatų. Taigi viena dėl konvencijos, kita dėl Kyoto protokolo. Norėčiau atkreipti kolegų dėmesį, kad nedalyvavau aktyviai dėrybose mm, ir kolegos, kurie mm, nežino, kaip viskas vyko, vyko paraleliai dėrybos dėl konvencijos ir dėl Kyoto protokolo, o kai kurios valstybės kaip JAV dalyvauja tik dėrybose dėl konvencijos, bet nedalyvauja dėrybėse dėl Kyoto protokolo. Kai mm, susidūrėme su problemu mis, kad Rusija nenori prisijungti į antrą Kyoto protokolo galiojimo laikotarpį. Tas įvyko dėrybos dėl Kyoto protokolo, ne dėl konvencijos, dėl ilgalaikių tikslų. Nemažai pažangos padaryta, ypač dėrybose dėl konvencijos. Ir iš šios dvi dėrybos galėčiau buvo tarpusavėje subalansuotos, nes iki šiol Kyoto protokolo dėrybos vyko greičiau, dabar darbai vyko tolygiai, mes sugebėjome pasistumėti į priekį dėrybose dėl konvencijos, ten dalyvauja visos valstybės 194, o Kyoto protokolo dėrybose dalyvauja tik palyginti nedidelė šalių dalis. COP prieėmė du sprendimus, kaip jau sakiau. Jie buvo patvirtinti prieš balsuojant tik Bolivijai, visi kiti e, patvirtino sprendimus ir nuoširdžiai paplojo pirmininkaujančiai valstybei. Jei teisingai prisimenu, pirmą kartą kažkas panašaus įvyko kolegė Korola išvardino pagrindinius pagrindinius sprendimo aspektus, o didžiausias proveržis buvo pasiektas pažadas, kad pavyko įtraukti daug šalių į dėrybas ir įtraukti daug šalių į klimato fondą, miškų paketą, kitus klausimus. Na, apibendrijant galima pasakyti, vėl įgavimą pasitikėjimą dėrybomis jungtinių tautų lygmenyje. Beje, Kinija ir JAV hmm, parodė daug palankesnę poziciją. Bet to reiktų uh, pasidžiaugti ir es pirmininkaujančią valstybę. Komisija kartu su Belgija puikiai padirbėjo. Taip pat mes nuolat palaikėm, jie nuolat palaikė kontaktą su parlamentu, nuolat buvo informuojama apie įvykių eigą. Taigi pasiekti e, svarbus sprendimai, judant link galutinio susitarimo, tikiuosi, kad tai taps puikiu pagrindu pasiekti galutinį susitarimą per kitą COP, kuris vyks metų pabaigoje Pietų Afrikoje. E, pirmininkas dabar yra be penkių. Be 15.12 ateis Vengrijos ministras, o dar liko nemažai klausimų. Taigi kolega Belės dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai neilgiau nei keletą minučių kalbėsiu. Tikrai norėčiau padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo COP delegacijoje. Na, gal reiktų vis dėlto plačiau pakalbėti apie tai, kas yra toje programoje, kągi mes ten nu, nuveikėme ir ko siekėme. 12 įtrė komiteto narių dalyvavo delegacijoje ir kaip ponia Karvalijo e, teisingai pažymėjo, trys darbo grupės, pramonė technologijų perdavimas, kita e, kova su miškų kirtimu ir trečia e, rinko organizavimas Tikrai buvo labai įdomu pasikeisti nuomonėmis. Vyko nemažai dvišalių susitikimų su JAV, Japonija, Meksikiečiais, Pietų Afrika, Brazilija. Šis susitikimas buvo nepaprastai įdomis ne tik dėl to, kad pasikeitėme nuomonėmis, bet ir e, tai, kad suteikė e, mums galimybę eksportuoti europietišką e, strategiją. Ta mes ir darėme susteikimo užkulisiuose. Darbo grupės vyk, dirbdavo neretai vienu metu. Rengėme du seminarus atvirus visiems kop dalyviams, labai gausiai juose dalyvauta, energetijos efektyvumas, technologijų perdėvimas, jam ponas Lainen pirmininkavo, Antrasis seminaras siekės sumažinti CO2 emisijas iš jūrų transporto ir aviacijos. Taigi tai buvo puikios galimybės eksportuoti mūsų strategiją. COP susitikimo rezultatus apibendrino ponė Karvalijo ir ponė Karola. Tiesiog norėčiau pasidžiaugti, kad puikiai dirbo ITRE komitetas ir ENVI komitetas, George Edwin, jie puikiai dirba ir mes galime jumis visuomet pasitikėti. Ačiū, ponia Matijas. Os agradecimentos ao, aos uh, funcionários das comissões, porque realmente preparam-nos um trabalho uh,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 Šis pranešimas yra lygiai gritus pranešimas liečiantis ENISA, tai Europos tinklų ir informacijos apėgos agentūra. Tai tikriausiai keli kolegos prisimins, kad, kad mes per praeitą kadenciją apie tai kalbėjome, kai po tam tikrų diskusijų nusprendėme pratesti Enisus mandatą ir komitetas, atsiprašau, komisija yra suformulavusi du pasiūlymus. Tai vienas yra esminis ir jis yra numato esminį Enisos veiklos ir vaidmens peržiūrą, o kitas pasiūlymas liečia e, ribotą agentūros veiklos mandatą. Na, ir dabartinėje situacijoje, tai yra kovo 22, e, šis mandatas baigėsi ir siūloma uh, E, išplėsti mandatą iki 2013 m. rugsėjo mėnesį, kaip nurodė komisija. Tai būtų padaryta, jeigu mums nepavyktų dirbti taip sparčiai, kaip jie, kad norėtų, dėl to esminio pasiūlymo, kuriuo būtų keičiamas reglamentas. Pane pirminkė, taigi, naudodamas jūs progą, norėčiau padėkoti šešėliams pranešėms, mes susikome du sikius su jais. Uh, Ir per antrąjį e, susitikimą, tokį neseną, aptarėme labai veisingai susijusius klausimus. Na ir užbėgdamas iš akių pasakysiu, kad yra vienas esminis klausimas, kuris neįtrauktas į komisijos pasiūlymą, tačiau vis dėlto jį reikia spręsti. Nes paskutinis iki, kai gilinomės į šios agentūros darbo reglamento ir tai reglamentą, šį klausimą reikės spręsti. Tai yra buveinės klausimas. Kur yra ta agentūra? Na ir iš tikrųjų tai tikrai esminis klausimas, norint užtikrinti, kad agentūra dirbtų veiksmingai. Ir todėl šį klausimą būtina spręsti. Ir tiesiog galiu pasakyti, jog man labai gaila, jog tenka šį dalyką spręsti. Bet atlikta nemažai tyrimų E, vienas iš jų buvo atliktas e, Lordų rūmų užsakymu. Junktinė karalystė ir to tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti būstinės klausimą. Ši agentūra įsteigusi Kretoje. Tai aišku, kolegos, puikia vieta. Aš ten lankiausi, galiu patvirtinti. Bet aišku, labai toli ta agentūra. Ir užtranka ilgai, kol iki ten atvyksti. Na ir aišku, galvant apie veiksmingą agentūros veiklą, tai aišku, atsiliepia uh, darbuotojų veiklai ir taip toliau. Ir darbo kokybei. Taigi turime spręsti šį klausimą, nes. Nes susitarimo nuostatus nebuvo e, tenkinamas ir tai šiek todėl apie tai reikia kalbėti. Na, aš suprantu, kad Graikija e, susiduria su dideliais iššūkiais, administracija nelengva dirbti Graikijoje, tačiau, bet kita vertus, kelti reikalavimai netenkinami. Ir nagrinėjant šį pasiūlymą turime galimybę aptarti būtent ir šį klausimą. Pone pirmininkė. Taigi mes čia gan ankstyvame tame keičiamės nuomonėmis, nenoriu leistis į detalės, jo lab, kad laiko stinga, bet savo ruoštą norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką. Na, aš siūlau palaikyti pirmąjį pasiūlymą, kuriuo siūloma trumpalaikime laikotarpį išplėsti mandatą, o po to jau galėtume kiek įmanoma greičiau viską aptarti ir galėtume siūsti labai aiškę žinį agentūros darbuotojams. Ir pasakyti, kad mes juos palaikome, norime, kad agentūra tęstų savo darbą, tačiau norime, kad agentūra pakeistų savo struktūrą ir, aišku, tai šiek tiek užtruks, kai bandai pakeisti šiek tiek uh, agentūros valdyseną, jos vaidmenį. Na, aišku, tai nemenkas iššūkis, nes agentūra sprendžia tokius klausimus, kurie valstybių narių požiūrių yra svarbus. Tai yra, pavyzdžiui, informacijos sauga, e, internete, tinklai, tai svarbus dalykai. Taigi, nenorime, kad agentūros vaidmuo būtų pakeistas tiek, jog kiltų uh, grėsmė, jog e, dubliuotus jos vaidmuo su nacionaliniu agentūrų veikla. Mes norime, kad būtų tam tikras europinė pridėtinė vertė, pažiūrėjau, koordinuojant veiklą ir taip toliau. Pone pirmininkė, komisija savo pasiūlyme atkreipi dėmesį e, į nemažai aspektus susijusius su šios agentūros veikla. Na, ne vienas tas aspektas nesusijęs su buveinė, būtent todėl aš šį klausimą gėliau pirmą, bet pavyzdžiui, nurodyta, kad labai skirtingas nacionalinis požiūris ir metodas, skirtingi galimybės sureaguoti ES valstybės narėse, taip pat e, trūksta duomenų ir e, informacijos apie kylančias problemas, taip pat. E, E, mažai samoningumo apie Nisos veiklą, mažai žinių apie rizikas, taip pat paminėtas e, per tarptautinę Europos tinklų informacijos saugos e, matmuo, taip pat minimas bendradarbiavimas, kad būtų formuluojama tinkama politika ir taip pat minima būtinybė imtis veiksmingių veiksmų prieš internetinius nusikaltimus. Na tai visą tai susijęs su sauga. Uh, Na taigi, šias problemas nustatė komisija, kuri bando jas spręsti e, šiame pasiūlyme. Taigi, tikriausiai šiandien visko neišspręsime ryte, bet tiesiog aš paprašysiu koordinatorių surinkti mini klausimą skirtą šiam klausimui, tam, kad galėtume pasitelkti ekspertus iš išorės, išklausyti jų nuomonės. E, galbūt jie išklausys ir mūsų nuomonės, e, komisijos atstovai. Na, jie tas tu dirba, kaip ten bebūtų. E, siūlyčiau surinkti tą mini klausimą skirtą šiam klausimui ir tokiu būdu mums patiems bus aiškiau, juolab, kad turime tokią galimybę, tai paprašysime, kad komisija atliktų trumpą ir greitą šio klausimo tyrimą, tam, kad gautume informacijas. Na, jau prelim... susitikau su pirmininkančios šalies atstovais tokiam preliminimėre susitikime ir jie nurodė, kad e, jų pirmininkamo metu jiems, jie taip pat uh, E, skirs dėmesį ir teks man jais piknaudžiauti, bijau, nes tai iš tikrųjų rimtas svarbus dokumentas, liečiantis tikrai aktualius klausimus, liečiantis būkštėmis ir jeigu mes norime viską išnagrinėti, viską įsigilinti tinkamai, tai mums nepavyks užbaigti e, darbo dar tikriausiai pirmininkant Vengrijai. Tačiau koordinatorių posėdžio aš aptariau tvarkaraštį, esu pateikęs pasiūlymą ir norėtųsi, kad jį būtų atsižvelgta. Štai tiek iš mano pusės. Tikriausiai daug ko nepaminėjau, taigi kolegos greičiausiai tai primins ir iškelstas mintis. Tiesiog e, siūlau surinkti tą mini klausimą ir norėtųsi sužinoti, kaip kolegos tai žiūri. Norėčiau kuo trump, paprašyti kuo trumpiau kalbėti trijų likusių kolegų, kurie nori pasisakyti. Kristianas. Dėkoju. Aš tikrai pabandysiu kalbėti trumpai. Reikia aptarti esminės pozicijas. Ir komisija ir taryba yra palankioje situacijoje, tačiau mūsų koordinatoriai atrodo sutarė iš esmės dėl esminių dalykų. Tai reikia suprasti, kad taryba ir komisija žinotų, kad parlamentas yra pasiryžęs įsteigti veiksmingą agentūrą ar apskritai jos nesteiginėti. Tai ne tik tai organizacinio pobūdžio, techninio pobūdžio klausimas, kadangi tai yra politinis klausimas, tas e, kibernetinės atakos įvyko prieš porą metų Estijoje, taip pat yra ir pakankamai daug tokių internetinių išpolių ir šiuo metu pasitaikė prieš keletą savaičių. Todėl ES reikia sukurti veiksmingą struktūrą. Tuo yra suinteresuotos visos valstybės narės ir tas pasiūlymas, kuris dabar yra pateiktas, yra kol kas per daug techninio pobūdžio. Tai, pirma, tai pirmas dalykas. Ir antra, galvojant nuo vieno iki 10 taškų e, reikėtų galvoti apie tokią agentūrą, kuri turėtų galbūt e, e, aukščiausią jo lygio veiksmingumą, o šiame pasiūlyme jis galbūt nusipelnytų tik tai keturių taškų iš dešimties. Trys dalykai, man atrodo, yra svarbi, svarbus, kurie nepasitaiko nenumatyti šiame pasiūlyme, labai svarbu, kad ponia Kros imtųsi šios svarbios politinės temos, labai svarbu, kad pradėtos diskusijos visais šiais klausimais, tačiau mūsų manimų trijų dalykų trūksta šiame pasiūlyme. Pirma, organizacinių požiūrių mes kalbame apie vertikalų Enisa ir komisijos uh, tarpusavio santyki. Tačiau yra ne tik tai ENISA, bet ir GRSI, kuri taip pat siekia užtikrinti internetinį saugumą. Taigi labai svarbu numatyti, koks, kokios sąsajos bus numatytos su kitomis struktūromis. 1,5 milijardo yra numatyta internetiniam informacinių technologijų saugumui. Tačiau mes negalime įsteigti agentūros, o tų milijonų, kurie yra numatyti informacinių technologinių saugumui, negalėsime panaudoti. Todėl reikėtų organizaciškai įvartinti tą santykį tarp agentūros ir komisijos, bet ir tarp agentūros ir kitų jau vykdomų programų, kurios tiesiogiai susijusios su tais pačiais dalykais. Kitas dalykas, kaip ši struktūra veiks, turint omenyje, kad e, kažką panašaus planuoja ir kiti tarptautiniai partneriai. JAV, pavyzdžiui, yra numačiusi e, tarti su ES dėl standartizavimo, dėl licenzijavimo dalykų, kas yra e, ieško darybų partnerio, taigi Enisos vaidmens reikėtų aiškiau, aiškesnio šioje šiame pasiūlyme. Be to ataskaitoje nekalbama apie kritinę svarbiausią Europos infrastruktūrą. Komisija pasiūlė pamastyti du metus, ar informacinės technologijos yra kritinės Europos infrastruktūros. Valstybės narės išreiškė susirūpinimą, kad jų valstybės saugumo sistemos per daug pateks į Europos, į Enisos kompetencijų sritį. Tai, tačiau tai yra tik vienas aspektas, o kitas aspektas tai yra privataus sektoriaus vaidmuo ir padėtis informacinių technologijų srityje. Todėl reikia galvoti apie privačias telefono paslaugų paslaugas, teik, paslaugas teikiančias įmonės ir reikia pagalvoti apie Enisa santykius su privačia informacinių technologijų rinka. Reikia atsižvelgti į privačių, privataus verslo interesus. Taigi, mano manimu, tai yra tie aspektai, apie kuriuos e, pranešime neužsiminta. Mes norėtume, kad tie papildomi aspektai būtų aptarnėjami diskusijose su komisija, kad tie dalykai atsispindėtų ir Enisa būsimoje veikloje. Be to mes didžiulį dėmesį teikiame mūsų labai aiškiai pozicijai, jo suformulavimui ir pateikimui komisijai, pasakant, kad Enisa turėtų būti struktūra, kuri tarptautiniu mastu būtų stipri, įtakinga agentūrą ir svarbiausia pažymėti, kad tai yra labai svarbus politinis klausimas. Mm, galvoje pastarojo metų e, internetinės atakas ir mes turėtume turėti kokią nors įtakingą, stiprią struktūrą Europoje. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Vreau să mulțumesc. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Kaip ir anksčiau kalbėjęs kolega, aš manau, kad mes turime laikytis labai griežtos ir vieningos pozicijos darybose su taryba ir komisija. Dėl galutinės Enisos formos ir įgaliojimų. Mes kalbame apie kol kas trumpalaikį veiklos pratesimą penkeriems metams. Tačiau mums labai svarbi ilgalaikė e, e, skaitmeninės saugos strategija. Ypač kalbėdami ir dėrėdamiesi su užsienio partneriais dėl informacinių nu, tinklų saugos. Todėl labai anksti turėtume į, įgalioti komisiją prate, pratesti mandato galiojimą, kuris baigėsi 12 metais ir jeigu mes nepratesime įgaliojimų, tai negalėsime rimtai išnagrinėti tos agentūros veiklą reglamentuojančių svarbių dalykų. Ir jeigu mes kalbame apie pratesimą penkeriems metams, tai vis dėlto turėtume tęsti diskusijas dėl Enisos įgaliojimų ir ta diskusija turėtų būti esminė. Dėl Enisa specialistų. Ir dėl jų įtraukimo į tinklų sukūrimą. Apie tai turime pagalvoti artimiausiais metais, kadangi Enisa turėtų patvirtinti savo patikimumą. Todėl būtina koordinuoti Europos institucijų, privačių institucijų veiklą ir ta penkerių metų prailginimo perspektyva nebus pakankamas uh, laiko terminas rimtai išnagrinėti klausimus susijusius su galutinė Eniso struktūra. Aš manau, kad internetinė kibernetinio saugumo agentūra turėtų būti steigiama galvojant apie laikotarpį, kurio trukmė būtų 10-15, o galbūt net ir daugiau metų. Taip pat reikėtų galvoti apie jos įgaliojimų išplėtimą. Thank you, Ms. Valian. Pone Valian, prašom. Ačiū. Esu Aldė frakcijos šešėlinė pranešėja ir norėčiau išreikšti paramą ponio Čičester išreikštoms mintims ir strategijas. Reikia dviejopos strategijos, reikia kuo greičiau patvirtinti pranešimą ir Anisa įgaliojimus pratesti po 12 metų. Taip pat džiaugiuosi, kad mūsų komitetas leis savo ištamiai išnagrinėti Enisos klausimą bei pasirink, pasiūlys galimybės, kurios geriausia padės kovoti su esamais pavojais. Aišku, diskusijos dar tik prasidėjo, bet norėčiau išsakyti keletą minčių e, dėl būsimų Enisos užduočių. Būtent reiktų susitelkti, nustatant, kaipgi informacija apie viešas privačias partnerystės Europoje ir JAV būtų keičiamasi. Taip pat reiktų padėti e, skatinti keistės informaciją, kad būtų galima geriausias sus susidaryti vaizdą e, apie mm, saugumo užtikrinimą privačiame sektorėje, viešame sektorėje, taip pat viešieji pirkimai turėtų būti išnagrinėti ir jų saugumas sustiprintas, e, kibernetinis saugumas turi būti sustiprintas, reikia užtikrinti mm, savalaikį reagavimą į pavojus bei kovoti su įvairiais gedimais, kaip kad elektros srovės tiekimo pertrukiais. Be abejo, reikia stiprinti mm, kovą su kibernetiniais išpoliais, nors valstybės narės nenori taip jau keistis informaciją šiuo klausimu, bet reiktų tą pasiekti, nes koordinavimas yra būtinas Aš esu įsitikinusi Enisos reikalingumu, mums reikia atlikti savo darbą bei pasirūpinti, kad agentūra taptų mažiau biurokratinė, efektyvesnė, įtraukti į jos veiklą mm, privatų sektorių, taip pat reiktų atlikti tos papildomus tyrimus, apie kuriuos kalbėjo ponas Čičesteris. Kalbant apie Enisa būstinę, Jeigu tokios diskusijos ir vyks, tai jos turėtų būti gristos konkrečiais faktais, auditorių išvadomis. Šis problema neturėtų nukreipti mūsų dėmesio nuo pagrindinio klausimo, būtent ENISO veiklos pagerinimo. Neturėtumėme daugiausia dėmesio skirti politinėms diskusijoms dėl Anisos buveinės. Ačiū. Pirmininkas, dėkui. Čarlzai, ar norėtum dar kartą pasisakyti? Aš nežinau, ar komisija turiu ką pasakyti, ponė pirmininkė. Aš paraginčiau komisiją neturėti, ko pasakyti, nes nežinau, kaip mes tilpsime į mūsų grafiką. Vieną minutę galiu komisijai suteikti. Tikrai labai gaila. Jau čia yra atvykęs pirmasis svečias, o už 15 minučių Vengrijos ministras pas mus ateis, tai nežinau, kaip mes spėsime viską aptarti. Ačiū, ponė pirmininkė, sako komisijos atstovas. Dėkui parlamento nariams už išsakytas mintis, be jokių abejonių Daug dėmesio skiriame NISA atnaujinimui, tikrai džiaugiamės e, išgirstais pranešėjo pasiūlymais, kad būtų e, paspartintas pranešimo prieimimas ir po to bus galima ramiai padiskutuoti apie Nisos užduočių esmę, neprarandant laiko aišku, džiaugiamės pateiktais pasiūlymais, esame pasirengę padėti jums tęsti diskusijas ir išsiaiškinti rūpimus klausimus. Ačiū. Dėkui, kad taip trumpai, Čarlzai. Tikrai porą žodžių. Dėkui kolegoms už naudingas pastabas. Ačiū komisijai už konstruktyvų požiūrį. Ir jeigu kolegos e, sutiks su pasiūlymai dėl mini klausimo ir tyrimo, labai džiaugsiuosi. Vėliau šiais metais vėl grįžime prie šio klausimo nagrinėjimo. Pirmininkas, ačiū. Ir sausio 28.10 valanda pakeitimų pateikimo termino pabaiga. Mes kol kas diskutuojame tik apie laikinai galima pratesimą, ne apie esminius įgaliojimus ir klausimų nagrinėjimą. O dabar norėčiau pasveikinti Karlo Desdoridos, Europos GNSS agentūros vykdomai direktorių. Trumpai noriu pasidžiaugti, kad jūs atvykote pas mus. Prašau prisistatykite, aišku, galite tikėtis kelto klausimų. Jau iš anksto atsiprašau, kad uh, Negalima leisti jums ir mums išsamei padiskutuoti, nes laikas tikrai labai spaučio. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus parlamento nariai. Norėčiau e, savo pirmąją apsilankymą į trie komitete pradėti nuo minties, e, kad puikiai Esu susipažinęs su nauja institucinė sąranga po Lisabonos sutarties įsigaliojimo bei tuo svarbesniu, svaresniu parlamento vaidmeniu bendro sprendimo procedūroje. Būtent dėl to aš mm, šį mano apsilankymą įtre komitete laikau galimybę sukurti atvirus ir vaisingus bendradarbiavimo santykius, kurie padės mums dirbti ateityje. Nebejoju, kad jūsų pasiūlymai, idėjos ir kritika bus nepaprastai naudinga ir reikalinga programai ir agentūrai. Taip pat pažymėsiu, kad e, Daugiausia bendrausiu su ponė Nibler, kuri yra valdybos, valdyboje parlamento atstovė. Su jie mes palaikysime nuolatinį dialogą. Keletą žodžių dabar apie Galilėjo programą. Kokia yra situacija? 11 metai bus mums nepaprastai svarbus. Pradėsiu nuo EGNOS. Po mėnesio EGNOS bus visiškai e, prieinama e, civilinės aviacijai. Tai didelis pasiekimas, nes EGNOS nepaprastai sėkmingas pasiekimas. EGNOS puikiai funkcionuoja. Tai antroji sistema e, pasaulyje po amerikiečių VARS, jį sustiprina GPS funkcionavimą. Tikimės, kad civilinės aviacijos funkcionavimas stipriai pagerės. Jūs žinote, kad JAV e, sukurta 500 patikslinimo procedūrų. Tikimės, kad ir Europos navigacija Venecijos e, paslaugas teikiančios įmonės e, pasinaudos teikiamas pranešimais. Galilėjo keturi iš šešių sutarčių jau pasirašyta, o kitos turi būti baigtos derinti iki vasaros. Galiausiai, kas yra svarbiausia, iš, iki šių metų rugsėjo pirmieji du palidovai bus e, paleisti į orbitą. Tai nepaprastai svarbus įvykis visam projektui. Svarbu, nes pradėsime leisti palidovus į orbitą vienas po kito, kaip sakiau, nuo šių metų e, rugsėjo. Po to 12, 13, 14 metais orbitoje e, atsidurs kiti palidovai. Pirmieji palidovai e, turėtų e, pradėti veikti ir visa sistema 14-15 metais turėtų visiškai funkcionuoti. Aš tikiu Galilėjo galimybėmis, tai pozicijų nustatymo sistema, kuri turi nemažai galimybių ir bus naudinga kaip ir GPS. Kaip jau sakiau, ji turėtų pradėti funkcionuoti 14-15 metais, tai duos milžinišką proveržį. Pažymėsiu, Galilėjo turi galimybę užtikrinti mums strateginę nepriklausomybę bei duoti ekonominę naudą, kurios mes ir tikimės iš šių programų. Šiame kontekste e, GNS agentūra, kurioje aš dirbsiu vykdomuoju direktoriumi, atliks esminį vaidmenį dviejose srityse. Pirmiausia, saugumas bei tai, kaip veiks saugumo centrai, bei licenzijų išdėvimas saugumo srityje. Iš kitos pusės agentūra dirbs dar vienoje svarbioje srityje, būtent e, sistemos panaudojimas e, komerciniams tikslams. Agentūra turės užtikrinti sklandų perėjimą nuo paleidimo etapo į eksploatacinį etapą. E, Tas nepaprastai svarbu, nes Galilėjo naudotojų būrys labai platus, Galilėjo įvairiapusis projektas. Ši sritis labai jautri bei svarbi, agentūra be abejo privalo, privalės įnešti ją savo indėlį. Dank. Äh, Dėkoju. Yra kolegų, ketinančių kalbėti. sveikinu su nomis pareigomis ir linkiu gražaus gyvenimo auksinėme Prahos mieste. Jūsų uždaviniai labai svarbus, jūs norite, kad Galilėjo įgautų pagreitį, galbūt e, vis dėlto atsiras žmonių, kurie norėtų vykti į Prahą ir uh, vykti ten dirbti. Aš tikiuosi, kad jūs atitiks, atliksite tam tikrą verbavimo kampaniją. Pone pirmininkė, aš norėčiau taip pat pasveikinti direktorių su naujomis pareigomis ir palinkėti sėkmės, ne tik dėl to, kad mes Prahoje būsime kaimynai, kadangi aš jau 25 metus gyvenu netoli tos vietos, kurioje įsisteigusi agentūra ir aš galiu patikinti, kad iš tikrųjų Prahoje gyvenimas puikus. Kas yra svarbiausia pirmajame agentūros gyvavimo etape? Ir kiek parlamentas gali padėti jiems išspręsti tos svarbiausius uždavinius? Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs su naujomis pareigomis ir kaip pranešėję norėjau kalbėti TREN komiteto vardu. Būsimoji Galilėjo sistema ir taikymas transporto srityje labai svarbus mums ir taip pat GSNS sistema transporto srityje mums yra labai svarbi. Žinoma, reikalinga infrastruktūra, ji atneš papildomų investicijų, tačiau labai svarbu jau dabar investuoti į mokslinius tyrimus, kad būtų teikiamos specifinės paslaugos. Kad mes galėtume sukurti veiksmingą infrastruktūrą, kuri būtų sėkmingai panaudojama. Taigi, panaudojama teikti paslaugoms, kurti programoms, kurias būtų galima pateikti į rinką. Aš manau, kad jūs įtikinsite komisiją ir valstybės narės, kad atliekant vidutinės trukmės peržiūrą e, vis dėlto sutiktų, kad reikia papildomų finansų, kad būtų galima išnaudoti Galileo sistemos privalumus. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į štai ką GNSS ir EGNOS išplėtimas link Europos rytų ir pietryčių. Šis regionas nėra pakankamai uh, apriektas šios sistemos ir norėtųsi, kad šioje srityje būtų sukurta tikra ES rinka. Dėl dėry, tarptautinių dėrybų vis dėlto reikėtų numatyti atitinkamus dažnius, kad sistema veiktų. Pone Hercog. Like Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti jūsnomis pareigomis, linkiu kuo geriausios kloties ateityje. Aš tikiuosi, kad jūs derinsi savo strategiją su parlamentu ir mes kartu įtikinsime visuomenę, kad šita technologija yra labai svarbi artimiausių metų. Aš tikiuosi, kad jūsų agentūroje nekils tiek daug finansinių problemų Ir aš tikiuosi, kad jūs nesutursite su tokia susigumas kaip įprasta. Mums būtų malonu, jeigu agentūra savo pajėgomis, savo galimybėmis galėtų atsiliepti į piliečių lūkesčius, kurie siejami su šia sistema ir galvojant apie artimiausią daugiametę finansinę perspektyvą reikėtų tikėtis, kad bus skirta lėšų ir e, e, palidoviniai programai ir taip pat e, kitoms tos sistemos pritaikymo sritims. Taigi ateityje mes turėsime bendradarbiauti, kad galėtume atnešti naudą, kurios tikinti, tikinti, tikinti ES piliečiai. Dėkuoju. Ir dabar, ponė Darytės, turite galimybę atsakyti į klausimus, tam, kad gautume dar ir papildomas informacijos iš jūsų. Dėkuoju. Dėkoju. Pirmiausia, atsakysiu į pono Glantės klausimą dėl persikilimo į Prahą. Na, aš to neminėjau savo išžanginėme pasisakymę, Bet iš tiesų tai, tai yra pirmasis iššūkis, su kuriuo susidūrė agentūra. Na, manau, per nelik ankstyva dabar čia e, e, spėlioti, ar tas reiks persakyti po pusmečio, po metų ar kada. Na, ir pirmiausia, reikia išsiaiškinti su tuo susijusius techninius aspektus. Pavyzdžiui, domenų, saugos domenai bus viena iš didžiausių veiklos ryčių agentūroje. Na, tai labai svarbu, kad e, patalpos Prahoje būtų tinkamai akredituotos, būtų saugios. Taigi, pavyzdžiui, tokie, nuo tokių dalykų daug kas priklausys. Na ir perkeliant agentūrą, labai svarbu, kad būtų išsaugotos agentūros jau turimos žinios, tai yra mano svarbiausia užduotis ir pirmo užduotis. Taigi čia spręsime šį klausimą kartu su komisija. O kai dėl pono Remeko pastabų. Tai yra, jis klausė, kokie yra didžia, kokie, su kokie didžiausiais iššūkiais artimiausiai ateityje susidurs GNSS, mano manimo, tai. Tai sakyčiau, e, Galilėjo saugos, uh, saugos centro sukūrimas ir saugos užtikrimas yra vienas iš didžiausių iššūkių. Na ir tam klausimui reikia skirti ypač daug dėmesio tam, kad galėtume laikytis man anksčiau nušvestų tvarkarašio, tai yra 2013 metai yra data. Toliau ponas Remikas e, nurodė, kaip parlamentas galėtų palaikyti agentūrą. Kaip ir anksčiau, jau prieš tai minėjau, manau, kad tas e, naujas reglamentas, kuris buvo neseniai patvirtintas, suteikia galimybę, kad pirmas iki agentūros valdybų bus parlamento atstovas. Taigi, tokiu būdu parlamentas galės tiesiogiai susipažinti su tikromis problemomis, su kuriomis turime problema e, ir agentūra ir pro, programa susipažinti su rizikomis. Taigi, man rodos labai svarbu tai yra tai, kad kad parlamentas kaip antena sureaguotų į vairias galimas rizikas, kurios galbūt atsiras ir iš to tikrai programa, agentūra turės daug naudos. Panatikau atkreipė dėmesį tai, kad reikia investuoti į mokslinius tyrimus, į technologijų raidą, o konkrečiai į paslaugas ir į taikymą. Taip, tai iš tikrųjų, mano manimis, svarbis rytis. na, 90 procentų tos vertės, kurios tikimės iš Galilėjo, iš tikrųjų bus sukurta būtent šioje srityje. Tai vertė bus sukurta ne gamybos srityje, ne infrastruktūros srityje, būtent šioje srityje. Todėl labai svarbu susitelkti būtent į šį sektorių. Yra sudaryt, komisija yra sudariusi labai detalų veiksmų planą, kuriame e, labai konkrečiai atsižvelgime į specifinius sektorius, į specifinius jiems galiojančius teisės aktus. Ir, o taip pat į tas sritis, e, kur galima būtų teikti tas paslaugas ir mm, priemonių pritaikymą. Taigi aš manau, kad būtent šios rytėje galėtume bendradarbiauti su komisija tam, kad šis veiksmų planas būtų gyvendintas. Tenka pripažinti, kad yra tokių kritinių taškų, nes dėje, kadangi trūksta lėšų, e, iš 7 mokslinų tyrimų programos likusioje finansinės perspektyvos, likusiame per finansinės perspektyvos laikotarpė, taigi tas finansavimas lėšas yra labai riboti. Taigi, atsidurime tokioje keistoje situacijoje, kai negalime šiuo metu užtikrinti taikymo, pritaikymo e, priemonių finansavimo, kai poreikis jiems yra didžiausias. Taigi, pasinaudokime visais turimais svertais Ir čia, pavyzdžiui, galvoju bendradarbiavimą su AIV tam, kad atrastume rasti naujų finansavimo šaltinių, tam, kad galėtume įvykdyti šią užduotį. Na ir paskutinis klausimas dėl EGNOS. Labai džiugu, kad jūs domina EGNOS. Sistema egzistuoja, reikia pasinaudojusti. Ir jūs labai teisingai pastebėjote, kad rytinėje ir pietinėje ES dalyje egzistuoja tam tikrų problemų susijusių su teritorijų priepimu, bet manau, kad puikiai suprantama, jog reikia pagerinti paslaugas, išplėsti tą teritoriją, kur yra teikiamas uh, tos paslaugos, šis klausimas sprendžiamas, tai daro komisija ir tikimės, kad maždaug per metų laikotarpį jau galėsime teikti paslaugas ir likusiuose ES šalyse. Na ir galiausiai buvo kalbėta apie dažnius. Na tai Galilėjo puikiai savo veiklą ir sistemas derina su GPS. Tai yra esminis privalumas, nes kai kalba eina apie dažnius, datų, duomenų formatus, e, galimybę naudotis prieinamumą, tai užtikrina pilną saveikumą. Ir net jeigu nebus pasinaudota pilna dažnių konsteliacija, tai vis dėlto uh, E, konkretus pagerinimai šios rytėjų duos apčiuopiamos naudos mums. Na, šis veikumas dar nėra pilnai užtikrinta, nes yra Rusijos ir Kinijos atitinkamos sistemos, su kuriamis dar bandome derinti tikriausiai tuos dažnius. Taigi visą tai dar reikia patikrinti. Uh, Na, buvo užduotas klausimas dėl e, viešųjų reglamentuotų paslaugų, pavyzdžiui, dažnių derinimas su Kinija šias rytyje. Ir šis klausimas komisijų yra sprendžiamas paukščiau aukščiausių lygių. Ir galiausiai paskutinis klausimas lieti agentūros ateitį. Na ir buvo išsakytas pagidamas, kad e, nereikėtų kartoti tų pačių klaidų, kurias buvo padarytas ateityje, kuriant agentūras ir dėl kurių pirmo, kuria, kila problemų. Pastarosius dviejus metus dirbau komisijoje, taigi puikiai išmanau šį dalyką. Ir manau, kad ateidamas į šią agentūrą atnešiu tą pridėtinę vertę. Aš manau, tamprus bendradarbiavimas su komisija bus labai naudingas ir išteklius ir tai tikrai duos naudos ir agentūros darbe. Na ir pabaigai pasakysiu, kad e, komisaras Stajani praeitą savaitę Strasbūrė pristatė ataskaitą dėl vidutinio laikotarpio peržiūros. Na ir šiuo metu vyksta atviros diskusijos e, tarp parlamento ir tarybos dėl galilėjo ateities. Taigi ant kortos pastatyti du svarbus dalykai. Tai yra vis, visų pirma ilgalaikis finansavimas, o antra valdysena. Ir šie klausimai, aišku, yra tarpusiai labai tampriai susiję. Taigi aš savo ruoštų, kiek galėsiu, prisidėsiu prie šių diskusijų nes jeigu žvelgiame ir galvojame apie Galilėjo būsimas funkcijas ir veikimą, tai GASA agentūra, kuriai vadovausiu, tikriausiai suvadins svarbu vaidmenį. Ačiū. Herr Doridis, ich äh, darf mich im Namen Norėčiau viso komiteto vardu Jums padėkoti už tai, kad atvykote pas mus, kad atsakėte į klausimus norėčiau pažymėti, jog be abejo puikiai bendradarbiausime, ypač su tais kolegomis, kurie domisi jūsų darbo sritimi. Taip pat dėkoju Jums už tai, kad šiandien kalbėtoje trumpai gaila, aišku, kad nebuvo daugiau laiko pabendrauti, tačiau svarbu yra susipažinti, susidaryti pirmąjį įspūdį. Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės darbuose. Ačiū. Thank you. geht äh, direkt in die Debatte weiter. Ich darf äh, bei uns Herr Minister Schäferwey. Taigi reikia tęsti darbus. Pas mus atvyko ministras Čefalvai. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu jūsų pavardę. Jis Vengrijos ministerijoje yra ministras atsakingas, jis yra atsiprašau valstybės sekretorius, strateginiams reikalams, atsakingas už pramonę ir mokslinius tyrimus Taigi jums iškart suteiksiu galimybę tarti įžanginį žodį, o po to kolegos užduos klausimus. Sveiki atvykę. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėme Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Prieš e, įsigilinant reikia, į klausimus reikia pagalvoti. E, kokia gera situacija mokslinio tyrimų srityje ir krizės pamokos turi būti išmoktos. Akivaizdu, kad būtina aktyviai bendradarbiauti biudžetinėje ir ekonomikoje srityje, kadangi krizė iššaukė didelį viešojo sektoriaus įsiskolinimą. Bet nėra ir, yra ir tokių mažiau akivaizdžių pamokų, į kurias reiktų atkreipti dėmesį. Trys aspektai. Susitelkama daug e, ties fiskaliniu stabilumu, tačiau nepamirškime, kad kartu reikia ir konkurencingumą stiprinti. Nedid be konkurencingumo stiprinimo ir ekonominio augimo fiskalinis disbalansas niekur nedings. Egzistuoja vis daugiau požymių, kad augimą galima užtikrinti įvairiausiais būdais. E, protingas valdymas, e, moksliniai tyrimai užima vis svarbesnę vietą ir padės padaryti ateitį turtingesnė ir žalesnė. Taip pat augimas turi būti tvarus bei užtikrinti užimtumo didinimą tas nebus paprasta, bet jeigu ekonomika auks, o darbo vietų skaičius nesikeis, tai kokia iš to nauda ir džiaugsmas žmonėms. Žinoma, mes turime suvokti, kad ekonominės problemos turi gilių šaknų politikoje ir žmogaus elgesyje. Tačiau į tai visą reikia e, reaguoti koordinuotai ir e, sėkmingai. Taigi, ieškant, kaip kovoti su krize, turime suvokti, kad e, turime matyti visą vaizdą pilnai. Reikia galvoti apie visą viziją ir apie įvairias įgyvendimo strategijas iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų. Europa, e, Europos strategija 2020 nėra Lisabono strategijos e, tiesinys, tai daug daugiau yra konkretesni tikslai, konkretės priemonės, konkretesni rodiklės. Taip pat norima sukurti stipresnį valdymą bei aiškiai nubrėžimos reformų gairės tiek ES, tiek valstybių narių lygmenių. Taigi mes e, matome europinį semestrą ex antes sustiprinimas ir stebėsenos pagerinimas yra to rezultatas. Na, aišku, ekofinas čia imasi vadovaujančio vaidmens, bet ir kitos ministrų tarybos e, turi atlikti savo darbą. Taip pasakysiu, kad ministrai m, diskutuos apie tai, kokie, kokie, apie pasiektų tyrimų rezultatus. E, taigi, e, svarbiausios iniciatyvos turi būti tęsiamos ir vystimos. O įsigilinę į atskirus klausimus regime, kad e, jų yra daug ir įvairių, kai kurie yra ilgalaikiai, kai kurie mm, iškilę dėl pastarojo metų įvykių. Ko piliečiai ir verslas e, gali iš mūsų tikėtis? Tikrai nemažiau nei išspręsti klausimus, kurie mm, yra įstrigę jau ilgą laiką, bei aišku, jie nori, kad mes į naujausius iššūkius atsakytume. Kalbant apie konkurencingumo tarybą, noriu nubrėžti tris pagrindinės gairės, kurių mes laikysimės konkurencijos taryboje per mūsų pirmininkavimą. Manau, jog jie padės pagrindą Europos ekonomikos atsigavimui. Pirmasis yra toks. Tegu verslai Europa turi kainuoti mažiau, verslas turi e, gauti daugiau laisvės, veikti Europą visoje Europoje, tokiu būdu mažinti sąnaudas ir tai padės kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti ekonomikos saugimą. Taigi mums nereikia e, stiprinti reglamentavimą, mums reikia priešingai šalinti kliūtis. Aišku, išimčių visuomet yra e, daug, yra biurokratijos, formų pildymas, administraciniai mokesčiai, tai yra sąnaudos, yra, kurių galima išvengti, tai yra lėšų ir efektyvumo švaistimas. Kiekvieną kartą turime klausti, ar mūsų sprendimas padės verslui sukurti didesnę pridėtinę vertę ar ne. Daug yra e, klausimų, kurie gali būti tikrai sėkmingai išspręsti. Pirmiausia, tai smulk, Amerikoje verslo aktas. Nors e, mažos vidutinės įmonės sukuria didžiąją dalį darbo vietų, vis dėlto MVI sunku prieiti prie europinio finansavimo, kadangi didelės sąnaudos tai susidarme su problemomis ir nova, inovacijų įdėgymo srityje. Kokia čia yra didžiausia problema MVI? yra ne ta, kad jos yra mažos ir, ar vidutinės, bet dėl to, kad yra vienišos. Vienišos įmonės e, lieka neišgirstos politikų, negali padaryti įtakos politinių sprendimų prieimimui. Būtent dėl to mums reikia e, sprendimų e, ES ir valstybėse narėse, kad tas vienišumas būtų įveiktas. Turėsime sumažinti administracinės sąnaudas, užtikrinti MVI prieigą prie užsienio rinkų ir sustiprinti jų inovacinius pajėgumus. Taigi turime padėti MVI aukti ir stiprėti. Ir kaip žinome, garsus ekonomistas pasakė, kad tai, kas maža, yra gražu. Mes turime padėti MVI aukti ir aukti e, gal nedidžių, bet mastais apimtimis ir tokiu būdu stiprėti. Būtina užtikrinti prieigą prie rinkų, finansuoti MVI e, veiksmus ir šiame kontekste pirmininkaujantį Vengriją atliks smulkaus verslo akto e, laikotarpio vidurio peržiūrą Gegužė taryba patvirtins išvadas, kurios nustatys ateities politikos gairės šioje srityje. Taip pat nu, su ministrais aptarsime MVI klausimus neoficialiai e, per oficialią ministrų tarybą. Pirmiausia, reikia galvoti apie mm, administracinių sąnaudų ir valstybės įsikišimo mažinimą. Smulkio e, verslo aktas ten nustato daug priemonių, taip pat reikia stiprinti koordinavimą tarp e, vairių politikos sričių, e, būtent internalizuoti MVI veiksmus. Taip met mes renksime gegužė 2045 MVI forumą, kur bus įteiktas Europos verslumo apdovanojimas ir bus pasikeita nuomonėmis tarp dalyvių. Nors be abejo reikia sumažinti e, bankinių pervedimų sąnaudas, bet yra ir kitų problemų, kurias reikia spręsti, todėl antrasi, antroji gairė yra kova su rinkos susiskaldimu, iškraipimu bei judumo didinimu. Akivaizdu, kad mm, darbo jėgos specializacija užtikrina augimą, bet be abejo daug ką nūrėme rinką. Mes negalime pasinaudoti mm, ver bendrą rinką, specializaciją, jeigu neužkirsime kelio rinkos susiskaldimui. Tai sukelia daug neįgiamų pasiekmių, būtent sukūriama e, perneligale rinkoje, įmonės negali pasiekti masto ekonomikos, trukdo įmonėms investuoti, kurti mm, darbo vietas ir e, produktai vartotojams kainuoja daugiau. Tai reiškia, kad čia slypi didelis potencialas ekonomikai ir užimtumo stiprinimui. Kurdami ekonominę darbotvarkę, politikai turėtų nuolat klausti, ar mūsų veiksmai padeda verslo veikti rinkos susiskaldimą. Be abejo, mm, yra klausimų, kuriuos reiks spręsti kaip įmanoma greičiau. Norėčiau palėti, man atrodo, patį svarbiausią. Moksliniai tyrimai Europoje duoda daug naudos, bet mokslinio tyrimų sistemos yra suskaldytos ir europinis lygmuo įgyvendintas tik nedidelę dalimi. Šiuo metu tai yra tikrai neprimtina, ypač kai stengiamasi, kaip manoma, labiau taupyti. Kovodami su rinkos susiskaldimu, mes nagrinėsime 7 mokslinio tyrimų pagrindų programą, sieksime ją įgyvendinti Lapkritį buvo ekspertų tyrimas paskelbtas, apie tai šiuo metu diskutuojama. Kadangi esu ekonominės geografijos profesorius, tai puikiai išmenau šį klausimą bei suvokiu, kad Europa turėtų apjungti visus tris mokslinio tyrimo aspektus. Mokslas mokslui, mokslas par pramoniai ir mokslas visuomeniai, kur kiekviena suinteresuotoja pusė turi nustatyti savo darbotvarkę, kurie atneštų didžiausią naudą. Laikinojoje ataskaitoje jūs rasite nemažai rekomendacijų, keletas pavyzdžių. Mums reikia atlikti kvantinį šuolį daugelį sričių. Mums reikia viešosius pirkimus supaprastinti, palengvinti ir be abejo čia turime mažinti administracinės sąnaudas. Kitas, e, e, kitos rekomendacijos būtent aktyvesnis valstybių narių dalyvavimas, tų, kurios nėra tinkamai atstovaujamos. Ir skaičiai e, rodo, kad vidurio rytų Europos Europos valstybės nėra taip stipriai atstovavimas, nors jos yra e, pakankamai didelės. Taigi, vasario 24-25 mes konferencijoje susitelksime ties šiais klausimais ir aptarsime pateiktas rekomendacijas pagal 7 mokslinio tyrimų programą. Kova rengsime e, apsikeitimą nuomonėmis, bei šiuo klausimu taip pat bus parengtos tarybos išvados. Taigi deš, dešimt rekomendacijų akivaizdžiai yra susijusi su mūsų ateitimi. Aš norėčiau išskirti tris, būtent e, m, turime padėti lėšomis moksliniams tyrimams e, Čia turime atsižvelgti į mokslininkų rekomendacijas, taigi reikia didinti pasitikėjimą, ko dabar nėra. Reiktų atkreipti dėmesį, kad balandį per neoficialų ministrų tarybos posėdį norime inicijuoti diskusijas dėl FPI, kaipgi mes čia kursime ateitį mažinti verslo sąnaudas e, ir kovoti su rinkų susiskaldimu yra geras būdas padėti MVI. Mm, tačiau yra ir trečioji gairė, būtent bendrėje turi padėti didinti mūsų e, įmonių konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu. Nors E, daug lėšų skiriame mokslui, tačiau nesame pirmaujantis regionas inovacijų srityje. Strategija 2020 ir jos e, svarbiausi projektai gali padėti kurti mokslą, kuris būtų praktiškai pritaikomas. Noriu prisiminti, ką sakė Angela Merkel, Vokietijos e, kanclerė. Galime išsaugoti gerovę Europoje tik tuomet, jei išliksime novatoriškiausių regionų pasaulyje. Akivaizdu, kad trūkstant išteklių e, reikia didinti efektyvumą. Būtent dėl to išteklių iniciatyva yra vienas iš prioritetų konkurencingumo taryba pateiks išvadas dėl inovacijų ir mokslinio tyrimų ir mes imsimės konkrečių veiksmų šioje srityje. Europos partnerystė yra labai svarbus prioritetas mums. Mes taip pat norime, kad artimiausių metų būtų pasirašyti sutarimą dėl konkrečių partnerystių inovacijų ir technologijos instituto įsteigimo svarba taip pat buvo akcentuota šiame kontekste. Labai svarbu strateginių inovacijų darbo tvarkė ir jos stiprinimas. Dabartinės vykdomos tyrimų, mokslių tyrimų iniciatyvos turi būti tęsiamos ir jos turėtų atsispindėti ES 2020 strategijoje. E, žaliavų e, gamtos išteklių klausimas yra vienas iš mūsų svarbiausių prioritetų, kadangi reikia užtikrinti pakankamą žaliavų tiekimą ES. 2008 metais buvo parengtas atitinkamas veiksmų planas ir mes manome, kad kovo taryboje bus grįžta prie šio klausimo, tačiau konkrečiai negaliu pasakyti, kokių pasiūlymų galima tikėtis iš komisijos. Ponios ir ponai, šiandien ES iškyla įvairių iššūkių ir reikalauja suvienytų pastangų. Mes turime stiprinti ES taip, kaip siekia padaryti Vengrija pirmininkaudama šiame pusmetyje. Visos valstybės turi įdėti daug pastangų, suvienyti savo pajėgas. Margaret Thatcher savo kalboje yra pasakiusi, nors mes turime išspręsti savo horizontus, vis dėlto ES priklauso visiems piliečiams ir todėl reikia patenkinti jų visų piliečių lūkesčių. Todėl aš esu įsitikinęs, kad konkurencingumo taryba ir parlamentas bendradarbiaus kartu, o bendradarbiaudami mes įveiksime visas kliūtis ir pasieksime, kad verslas kainuos mažiau, ypač mažoms ir rutinėms įmonėms. Mes įveiksime rinkos e, susiskaidimą ir sudarysime geresnės sąlygas mūsų bendrovėms būti labiau konkurencingoms. Jeigu mes vienodai vertinsime padėtį e, Europos Sąjungoje. Aš norėčiau padėkoti anksčiau pirmininkaujančiosioms valstybėms, kurias bendradarbiaudame su jumis, daug ko pasiekė pramonės srityje. Aš norėčiau patikinti, kad tą pačią dvasę mes tęsime jų pradėtą darbą, bendradarbiausime su jumis ir mes dėsime visas pastangas, kad tą patį požiūrį įgyvendintų ir visa pirmininkaujančių dabar valstybių trijulė ir būsimoji pirmininkaujančių valstybių trijulė. Aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju. Vieną minutę suteikiu klausimui Ponas. Juk. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už ministro pasisakymą. Man labai džiugu, kad pirmininkaujantį taryboje Vengrija mato ne tik tai atskirus medžius, bet ir visą mišką ir malonu, kad pirmininkaujantį valstybę teikia dėmesio e, moksliniams tyrimams ir inovacijoms, nežiūrint finansų ir ekonomikos krizės. Teisinga, kad mes turime e, mažinti kliūtis mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Šiuo metu dar išlieka didžiulis atotrukis tarp naujųjų ir senųjų valstybių narių ir ką pirmininkaujantį valstybė galėtų uh, nuveikti, kad didelės ir mažos, senos ir naujos valstybės narės būtų atstovaujamos tolygiai mokslinio tyrimų programoje. Ponas Hofer, aš džiaugiausi girdėdamas jūsų pasisakymą apie inovacijas, tačiau šito lozungo inovacijos vietoj e, administravimo nelabai supratau. kaip jūs vykdami inovacijų politiką mažinsime CO2 išmetimus. Taip pat jūs kalbėjote apie kaštų mažinimą įmonėm. Kažkas yra pasakęs, kad niek, niekada nebus pietų uždyka. Taip pat jūs kalbėjote apie septintąją tyrimų programą ir apie pasitikėjimą. Tačiau pasitikėjimas yra gerai, bet e, kontrolė dar geriau. Taigi, pagal tą jūsų pasitikėjimo principą, kokiom programoms jūs pritartumėte. Be to, lyriškai pasisakėte apie mažas ir vidutinės įmonės, kalbėjote apie e, vienatvę, tačiau nieko konkretaus ir nepasakėte, kaip jūs atsižvelgsite į tarybos išvadas. Frau Cavaglio. Thank you very much. Dėkuoju. Aš norėčiau pasidžiaugti ministro dalyvavimu ir džiaugiuosi, kad jūs numatėte supaprasinti procedūras inovacijų ir mokslinio tyrimų srityje, kadangi supaprastinimas yra labai svarbus inovacijų srityje ir komisijos pakete yra numatytos panašios priemonės, o dabar jas reikėtų įgyvendinti. Komisija pradeda tai daryti, tačiau susiduria su kai kuriomis problemomis taryboje. Žinoma, galbūt ne konkurencingumo tarybose, taryboje, bet e, sulaukė finansų ministrų prieštaravimų. Galbūt jūs galėtumėte mus informuoti, kaip vyksta diskusijos ir kaip galėtume mes padėti jūsų gyvenit siekį dėl supaprastinimo. Pone Hercog. Gerbiamas e, ministrė, valstybės sekretorio, jūs pirmas šiandien sulaukite mūsų komitete E, plojimų ir aš taip pat noriu pasveikinti dėl to, ką pasakėte. Norėčiau pirmą užduoti klausimą dėl smulkių ir vidinių įmonių. Žinau, kad tai yra didelis jūsų kaip pirmininkaučių šalies prioritetas. Na ir didžiausias sunkumas yra įsiskolimas ne tiek e, tai, jog sudėtinga gauti kreditų finansavimą, bet konkrečiai įsiskolinimas. Taigi norėčiau iš jūsų daugiau apie tai išgirsti. Na, kita vertus, kai kalbame apie smulkų ir vidinį verslą, turime pagerinti jų sugebėjimą priimti investicijas, ne vien tik tais investicijų tiekimas. Ir norėčiau paklausti, kaip yra su tokiamis technologijomis, kurios um, išskiria aplinką mažai CO2 ir manyčiau, kad e, smulkus ir nys verslas neretai turi mažai informacijos apie tokias technologijas. Džiugiuosi tuo, kad gegužės mėnesį įvyks konferencija skirta smulkiam ir verslui, tai vyks gegužės pabaigoje, tačiau manęs nedžiugina tai, kad ankstesnių pirmininkaujančių šalių uh, metu, kai pavasarį pirmininkaudavo e, šalis, jos rengdavo konferencijas, atinkamus renginius, e, smulkus ir neverslo savaitę, o dabar atrodo to nebus padaryta. Gaila ir norėtųsi sužinot, kodėl. Pirmininkai, e, ministrė, žodis jums. Prašau atsakyti klausimus. Jei neprieštarausite, tai klausimus atsakysiu vengrų kalba. Na, turėtume matyti ir pavienius aspektus ir visą kontekstą, tiek mišką, tiek pavienius, meš, pavienius medžius. Daug klausimų, daug dokumentų ir galbūt nelengva tai padaryti. Čia kalbame ir apie pramonės politiką, ir kosmoso tyrimo politiką, ir smulkos ir verslo politiką. Taigi aš taigi bandysiu matyti ne vien tik tais pavienius aspektus, detalės medžius, bet ir visą mišką. Antrasis klausimas e, lietė vidutinio laikotarpio ataskaitą liečiančią septintąją mokslinų tyrimų programą. Na ir iš tiesų vidurio ir pietų, e, rytų Europos vidinės ir mažosios įmonės neturi daug galimybę dalyvauti tose programuose. Su, kalbėjau su profesoriu Lek iš LSE ir bandėme įsiaiškinti, kokiu yra tam priežasčių ir be tų priežasčių yra daug. Na, praeis 40 metų po pasaulinio karo e, buvo didelis poreikis e, pasivyti pramonės vysimas rytie, tačiau buvo pasirinkti neteisingi keliai ir yra, yra, yra priežasčių. Na, viena priežastis gana akivaizdi, taip pat tvirtina ir kiti kolegos ministrai. Na ir problema yra tai, kad nėra palaikančios infrastruktūros, kuri padėtų mokslininkams ir tyriems jų darbe. Aš manau, kad apie tai turėtume kalbėti, diskutuoti ir pamastyti, kaip sukurti tą uh, palaikančią reikalingą infrastruktūrą tam, kad būtų palengvintas mokslininkų ir tyrėjų darbas, nes nepamirškime, kad septintosios mokslinio tyrimų pagrindų programos išskirtinumas yra pagrindinis principas ir turime sukurti prielaidas, kad būtų tas išskirtinumas. Na, uh, E, vidurio ir rytų Europos šalise, pirmiausia, reikėtų sukurti tą palaikančią infrastruktūrą. Na ir pažvelkime į pirmiausia, į tai, kiek yra sėkmės vainikuotų pasiūlymų, tų, kuris laukia sėkmės, tai yra 15-20 procentų. Aišku, ne visi pasiūlymai gali būti kažkokie ypatingi, išskirtingi, išskirtiniai. Na ir, sakyčiau, tiek vakarų ir rytų Europoje tų pasiūlymų skaičius yra kurie laimi galbūt konkursus ar kažkaip yra panašus, nes trūksta infrastruktūros. Toliau kal... kalbėsiu vokiečių kalbą. Inovacija vietoj administracijos tikrai toks posakis puikiai apibūdina e, dabartinę padėtį. Nes jeigu pažiūrėsime į tai, e, kiek e, mokslininkams ir jiems tenka švaistyti laiko įvarų formalumų vykdymui, formuliarų išpildymui, tai tai iš tikrųjų daug, galbūt net pusė laiko ir liekam nedaug laiko tikriesiems tyrimams. Na ir neretai mokslininkai susipažinę su parengamąją faze, su reikalavimais, jie išsigąsta ir apskritai nebesima tyrimų. Ir tai susiję su tuo, kas jau buvo minėta. kad trūksta rytų ir vidurio Europoje tų administracinių pajėgumų šios rytie. Sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, kad kad šiuo atveju niekas neteina veltui. Nieko nėra veltui, nes jeigu kažką gauni veltui, tai galiausiai viskai kainuoja du kart brangiau. Arba tas, tą, ką gavai veltui, nieko neverta. Taigi, aišku, viskas turi savo kainą. Na ir kiekviena veikla yra susijusiusi ir su tam tikrų administravimų Bet e, kai kalbame apie mokslinius tyrimus e, ir atitinkamus konkursus, turime tikrai mažinti tą administracinę naštą, o darome skirtumą tarp mokslinų tyrimų ir naujovių. Ir aišku, šių sričių finansavimo yra didžiuliai skirtumai. Jeigu bandysime viską suformuoluoti paprastai, tai štai kaip būtų. Uh, Jeigu pažiūrėsime į mokslinis tyrimus grinai iš ekonominės perspektyvos, tai mes skiriame lėšas sistemą ta, sistemai tam, kad gautume naujų žinių, o naujovis rytyje yra kitaip. Mes taikome naujas žinias tam, kad būtų uždirbti pinigai. Ir kyla klausimas, kaip apjungti visą tai, kad būtų uždaras ratas. Ir jeigu mes norime kurti ir dėkti naujoviškas technologijas, tai reikia užtur, sukurti vientisą sistemą supaprastinimas. Mes turime darbo grupę ministrų lygių ir kuriamas, bandoma supaprastinti priemonės, ieškoma praktinių sprendimų, kaip viską supaprastinti. Na ir ministrai bando pasirinkti tokį pragmatišką metodą. Ir manau, kad taryba galėtų pasvarstyti, kokiu konkrečiu priemonių reikia tam, kad būtų supaprastintos procedūros. Na ir paskutinis klausimas. Liečia įmonių įsiskolinimą tarpusavyje. Viena kitai. konkurencingumo taryba imasi atitinkamų žingsnių šioje srityje, bandant spręsti šią problemą ir manau, kad labai svarbu įgyvendinti tuos žingsnius. Ir manau, kad kiekviena valstybė narė turi dėti pastangas tam, kad viskas būtų tinkamai įgyvendinta. Na, ir mes norime savo pirmininkamo metu apskritai daugiausia dėmesio, daug dėmesio skirti smulkioms ir vidinėms įmonėms kaip po tokioms, kad jos galėtų tinkamai ir gerai veikti. Ir tai reiškia, kad reikia mažinti administracinę naštą. Kaip jau minėjau, mes e, ketime surenkti atitinkamą renginį, bet dėje. Dėl organizų priežasčių to renginio nepavyks surenkti prieš smulkaus ir vidutinio verslo savaitę. Ir tikrai gaila, kad e, tai ne tilpa į mūsų darbo tvarkę. Pirmininkas, ponė ministrė, dėkoju, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį, dėkoju už įdomią suteiktą informaciją. Taip pat dėkoju ir už tai, kad jūsų pastangų bendradaramo dėka per tokį trumpą laiką pavyko aptarti daug dalykų ir labai intensyviai. Taip pat pasiekime todėl, kad jūs pasisakėte taip konkrečiai. Na ir daugelį kolegų, bent jau man padarė įspūdis, kad į mus kreipėte daugybę kalbų ir tai padarė dėliai, taigi džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų per šį pusmetį ir, mm, ir tie kolegos, kurie praeitų metų pabaigoje e, lankėsi pas jūs Vengriją, taip pat prisiminė, kad jūs buvote labai linkęs bendradarbiauti. Dėkoju už tai, ačiū. ačiū. darf damit die Sitzung schließen und alle Kollegen. Taigi, baigiame posėdį ir prašau kuo greičiau atlaisvinti salę, nes e, netrukus prasidės koordinatorių posėdis ir mums reikia išnaudoti kiekvieną jo minutę produktyviai. Taigi, prašau kuo greičiau palikti salę, o koordinatorių posėdis bus uždaras.